Ladies and gentlemen, please take your seats. E, ponios ir ponai, prašau susėsti, pradėsime posėdį. Good morning. Labas rytas, sveiki susirinkę į šios dienos klausimą. Noriu E, pasakyti, kad mūsų komitetas suringė šį klausimą, kuris vadinasi ES nuosavų išteklių ir fiskalinės politikos derinimas, neišnaudotas potencialas e, sinergijoms. Kaip žinia, mes labai dažnai mūsų komitete e, gilinamės į išlaidas biudžeto E, ne tiek į platesnį kontekstą, bet dabar vyksta darybos dėl daugiametės finansinės programos, dėl to būtų neblogai pasigilinti į ES nuosavų išteklių potencialą, tai galėtų būti viena iš sudėtinių e, dalių, kuriant ES finansų politiką, kaip žinia, kaip žinia ES biudžetas yra maždaug 2 e, procentai bendrų viešų išlaidų ES negali atitikti klasikinės stabilizavimo funkcijos, kaip kad pavyzdžiui e, ją atlieka Junktinių valstybių federalinis biudžetas. Ir mes norime pasižiūrėti į nuosavus išteklius iš įvairių perspektyvų, taip pat pasižiūrėti, kokios gali būti ištikintos e, sinergijos tarp e, nuosavų išteklių ir valstybių narių fiskalinės politikos Komisija mm, siūlo žengti šio keliu po 20 metų. Tiksliau, kiek toli sieks komisijos pasiūlymai žengti e, šią e, linkme. Ir labai dažnai e, pajamų įplaukų pusė biudžeto dažnai kritikuojama, tačiau nuo 90-mečio jau buvo bandoma kažką daryti ir aš matau salėje veteranų paskutinių pastangų. Ponas Cameronas, e, kai e, buvo deramasi dėl pasiūlymų, e, priešinosi daugam, pavyzdžiui, finansinių sandorių mokesčių supaprastintam PVM. Ir tikėkime, kad su Brexitu dabar mums atsivers e, galimybių langas pavydėti į priekį pajamų pusėje. Šiandieną dirbsime dviem etapais. E, pirmoje darbo dalyje, pirmajame etape kalbėsime apie tai, kaip sieti geriau fiskalinę politiką, e, biudžeto politiką. Ir antras klausimas fiskalinis derinimas, taip pat mobili mokesčių bazė ir ar nuosavį ištekliai gali prisidėti prie šių pastangų. E, kalbėtojams bus skiriama 20 minučių, paskui surinksime klausimų atsakymų. Sesiją taip pat norėčiau priminti Jums, kad mūsų klausimas yra transliuojamas internetu. Mes pradžioje suteiksime žodį mūsų dviems bendra pranešėjams, kurie atsakingi už nuosavų išteklių klausimą. Jie pristatys pagrindinės temas ir pirmiausiai e, kreipiuosi į ponę Valerį Ajer, kuri mm, yra viena iš bendra pranešėjų. Prašom. Dėkui, gerimas pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad kartu su Žuze Manuel Fernandeš galiu pristatyti, pradėti šį klausimą ir kad mes rengėme kartu pranešimą. Tai yra labai aktuali tema Europos parlamentui. Mes pernai lapkritį balsavome dėl rezoliucijos ir jame pasakyta, kad nesuteiksime pritarimo dėl daugiametės finansinės programos, kol nebus pasiūlymų naujų dėl E, nuo savų išteklių. Ir reikia kalbėti apie e, nuo savų išteklių reformą, reikia taip pat galvoti apie mm, nepriklausomybės e, lygį tam tikrą, kurį įgautų Europos Sąjunga. Ir matome, kad nuo 48 metų valstybės narės nedarė jokių reformų šioje srityje. Ir taip pat nacionalinės įmokos visą laiką turi didėti, bet jų nepakanka ir dėl to iškyla būtinybė e, nuosaviems e, ištekliams. Tokiu būdu atsirastų virš nacionalinis aspektas biudžeto. Ir taip pat noriu pasakyti, kad e, mes galime gauti pajamas iš atlyginimų ir negalėti įtakoti, pavyzdžiui, didžiųjų e, politikos krypčių, kovos su klimato kaita ar panašiai. ES turi turėti galimybę tą daryti. Ir Europos parlamentas gina nuosavus išteklius ir tai e, būtų siema su Europos pajėgumais, e, kol kas mes neišnaudojame viso teorinio potencialo. Įplaukos turi būti vertimos, vertinamos kaip priemonė, kuri leistų Europos viešąją politiką gyvendinti. To, e, kaip žinia, nori mūsų piliečiai. Ir e, nuosavi ištekliai, e, pavyzdžiui, pelno mokė iš pelno mokesčio e, įplaukos gali prisidėti prie tų priemonių gyvenimo. Taip pat e, įvedus tokį mokestį būtų galima lengviau kovoti su mokestiniu e, sukčiavimu, mokesčių vengimu. Ir būtų galima kovoti geriau su spekulacijomis ir užtikrinti didesnį didesnį lygybę. Taip pat skaitmeninių paslaugų mokestis e, leistų e, geriau valdyti skaitmeninę sferą ir taip pat suteiktų daugiau įplaukų. Dėl to e, tas mokestis visiškai aišku suprantamas. Kitas dalykas - plastiko mokestis, tai leistų komisijai gyvendinti strategiją plastiko, pagerinti perdirbimą plastiko. Ir e, mes siekėme daugiau perdirbti atliekų, taigi e, tas tikslas neturėtų dingti ir ateityje galima kitose srityse tokią pat logiką taikyti. Pavyzdžiui, apivartinių taršos leidimų sistema ar e, anglies korekcijos prie sienos mechanizmas leistų mums taip pat uh, E, spręsti bendrus uždavinius ir siekti bendrų tikslų. Kai kurios e, taip pat galėtume e, sukaupti žalių, taip vadinamų, išteklių, nes valstybės narės nepakankamai gali skirti išteklių kovai, pavyzdžiui, su klimato kaita. Dėl to ES reikia uh, E, nuo savo išteklių. Tai taip pat sumažintų e, nacionalinius įnašus, tokiu būdu būtų galima e, finansuoti ES politiką nuo 70-ųjų metų atsisakius nuo savų išteklių didesnio vaidmens, ES prarado labai daug. Ir taip pat Ko tikisi iš mūsų ES piliečiai? Jie tikėsi ambicingų veiksmų, kurie leistų 21 amžiaus iššūkius įspręsti ir valstybės narės su tais iššūkiais vienos nebegali susidoroti. E, Europos Sąjunga turėtų tapti e, stipria politinė jėga, to nori piliečiai. Ir šiandieną e, nauja komisija, valstybių vyriausybių vadovai turi dirbti sutelktai ir Europos parlamentas turi dalyvauti šiame procese, apibrėžiant nuosavus išteklius. Uh, ES e, gebėjimai veikti e, turi būti palydėti iš tikrųjų e, deramais nuosavais ištekliais. Ir Aš tikiuosi, kad aš savo pasisakymu sugebėsiu įtikinti tuos, kurie dar nėra tikri dėl to, ar reikia šio mokesčio. Ir dar kartą dėkuoju komitetui už šio klausimo suorganizavimą ir perduosiu žodį kolegai. Ačiū, sako pirmininkas, jums už tokį optimistišką klausimų pristatymą. Dabar kitam pranešėjai žodis e, Jose Manuel Fernandes. Dėkoju. Mums iš tikrųjų reikia būti optimistais, nors E, taip pat reikia nepamiršti realizmo. Tie du aspektai gali papildyti vienas kitą. Norėčiau padėkoti visiems panešiems, kurie dirba e, su daugiametės finansinės programos pasiūlym. Taip pat e, šio pranešimo bendra pranešėjai už jos visus darbus ryštą. Šiandieną pas mus lankosi keletas E, svečių norėčiau pirmiausiai pasveikinti profesorių Boyer Migelš e, e, Maduro. Tuo metu, kai nesugebame su turimu biudžetu sureaguoti į užmojus institucijų ar į piliečių prašymus, komisija norėtų, kad Europa tapto, taptų labiau geopolitinė. Bet komisija, norėdama veikti plačiau, būti labiau matoma, turi turėti pakankamą biudžetą. Ir atrodo, kad vyriausybės labai mielai kalba apie išlaidas, tačiau pamiršta pajamų pusę. E, taip, e, taryba turi sprendimą priimti vienbalsiai, jį turi ratifikuoti visų valstybių narių e, parlamentai. Mm. Tik tada galėsime turėti ES nuosavų išteklių sistemą. Mes turime laikyti sutarčių, bet tuo metu gal baigtųsi e, tos diskusijos, kai sakoma, noriu sugražinti savo pinigus. E, dabar e, pradėsime gyvendinti žalėjį kursą. Parlamentas turi galimybę išsakyti garsiai savo poziciją dėl nuosavų išteklių. Mes bandėme jau tą daryti ir dabar jau sakome, kad nepritarsime naujai DFP, jeigu nebus reformuota e, nuosavų išteklių sistema. Norime daugiau skaidrumo, norime biudžeto, kurį būtų lengva suprasti, interpretuoti. Norime taip pat, kad būtų e, įvestos proporcijos nacionalinių įnašų ir kad turėtume pakankamą sumas ateityje tam, kad galėtume įgyvendinti savo plataus užmojo e, tikslus. Mūsų realus siekis yra 1,3 procento BNP Tai yra pagrįsta metodika, e, kai sudedamos sąnaudos visų numatytų programų ir tai atitinka turinį mūsų siekių, e, kurį mes tą turinį norime suteikti naujai DFP. Jeigu mes galvosime plačiau apie reformą e, DFP nuo savų išteklių, dabar turime įplaukas iš muitų mokesčių, bet valstybės narės pasilieka 20 procentų ir atrodo, kad e, baudos, turi, man atrodo, kad baudos turėtų būti ES priskirtos lėšoms, o ne grįžti į valstybės narės, kaip kad dabar yra. Taip pat matome, kad yra e, įvairiausi permokų gražinimai, įvairios kitos e, nuolaidos mažinamos sumos ir dėl viso to mums būtent reikia e, nuo savo išteklių. E, Suomija pirmininkavusi atrodo, kad e, kaip ir palankiai žiūrėjo į šį klausimą. Tačiau atrodo, kad sutarima tik dėl plastiko mokesčio. Tai yra pozityvus dalykas, tačiau tai yra susijęs su elgsenos keitimo tikslais ir man atrodo, kad e, jeigu mes iš sistemos eliminuosime plastiką, tai tas mokestis įplaukos ilgainiui priliks nuliui. Ir mes negalime pasikliauti tik tai vien šituo mokesčiu, turime žiūrėti plačiau. E, įmonių e, pelno mokestis, mokesčio, bendra e, mokesčio bazė. Tai yra vienas iš e, dar klausimų, apie kuriuos galime galvoti. Ir taip pat tokiu būdu turime siekti sumažinti mokesčių mokėtojų indėlį. Negalime užkrauti piliečiams naujų mokesčių. Jeigu mums pavyktų uh, užsitikrinti didesnį suderinamumą. Tai e, sutaupytume, nes būtų mažesnių mastų siekiama išvengti, slėpti mokesčius. Kiekvienais metais e, mes prarandame maždaug septynių DFP dydžių sumas dėl mokesčių slėpimo ir vengimo. Mes norėtume palengvinti mokestinę naštą, tačiau e, tie, kurie uh, turi mokėti mokesčius, turėtų tą ir daryti. E, didžiulės e, skaitmeninės e, srities įmonės taip pat turėtų prisidėti. Tai yra didžiulės įmonės Apple, Facebook, Amazon, Google. Visiškai nesuprantama, kodėl tos įmonės milžiniškos nemoka mokesčių ir neturėtų mokėti mokesčių. Jos turėtų mokėti daugiau, kad piliečiai nepatirtų per nelik didelės naštos. Taip pat yra ir kitų galimybių. Galime modernizuoti įplaukų pusę, galime modernizuoti mūsų pačių nusistatytus tikslus ir taip pat galime pagerinti konkurencingumą ES. Ir E, pavyzdžiui, tą, e, čia galima paminėti mm, CO2 mokestį, sienos mokestį. Mes turime turėti savo e, dermus išteklius, kad galėtume aplinkos apsaugos tikslus įgyvendinti. Ir aš manau, kad mes išgirsime įdomių minčių šiandieną ir dar kartą dėkuoju svečiams, kad atvyko. One, Dėkuoju, Žozė. Dabar fiskalinės politikos susijimas su biudžetu. Norėčiau steigti žodį ponui Andor. Jis yra pirmasis mūsų kalbėtojas. Jis buvo užimtumo, už užimtumas ir e, e, įtraukti atsakingas e, komisijos narys savo metu. Šiuo metu jisai profesoriauja. Uh, įvairiose pasaulio vietose. Nuo 1991 e, e, iki 2005 metų jis e, buvo politologijos profesoriumi Budapešte. Vengrijoje jisai yra išleidęs taip pat daugybę įvairių knygų, įvairių leidinių, įvairiomis su politika ekonomika susijusiamis e, temomis. Ir da, jis taip pat parengė dokumentą ES pažangus biudžetas. Prašome. Dėkoju Jums už e, tokią įžangą. Gerbėmėjau komiteto nariai, man labai malonu dalyvauti. Da, Europos parlamento komiteto posėdėje ir prisidėti prie šios labai svarbios diskusijos. Aš norėčiau paaiškinti Jums, kodėl mums reikia reformuoti nuosavų išteklių sistemą ir kodėl reikia da, surasti mokesčiais pagrįstų nu- nuosavų išteklių ir kodėl tai būtų naudinga biudžeto ir ekonomikos politikai ES. Aš manau, kad Pirmiausia, mes turėtume susitarti dėl to, ko mes siekiame šiomis fiskalinėmis priemonėmis. Ir po to reikia įvertinti turimas priemonės, atsižvelgiant į nustatytus tikslus. Aukšto lygio darbo grupė, kuriai vadovavo Mario Monti, savo darbo metu pateikė daug e, puikių minčių, kurios buvo pagrystos e, labai gerą ES e, funkcijų analizę, turimų priemonių analizę. Ir aš manau, kad tokia analizė ne tik yra reikalinga, bet galima būtų ją palyginti ir su 1979 metų pristatytų Magduglo e, pranešimu. Kodėl ta, e, aš tai sakau? Todėl, kad aš manau, kad mes dabar turėtume suprasti, kad ES e, trūksta patikimumo. Piliečiai mažai pasitikė ES ir tą matome, kai jie priima sprendimą ar dalyvauti ar nedalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Problema yra ta, kad nuolat nustatoma vis daugiau tikslų. Nu, Tačiau piliečiai mato, kad ES pritrūksta raumenų, pritrūksta jėgos tam, kad jie galėtų viską įgyvendinti, pirmiausia, fiskalinės jėgos. Ir taip atsiranda atotrukis tarp tikslų ir gebėjimų. Bent, bent jau taip suvokiama dabartinė situacija. Be to, aš manau, kad mes turime kalbėti ir apie nepakankamą tvarumą. Kitaip tariant, ar gali tokia situacija, kurią turime šiandien, būti tvari ilgalaikėje perspektyvoje? Jei mes pažvelgsime į Monti pranešimą dėl fiskalinės politikos funkcijų, bet ir dėl kitų da, parinktus dokumentus, ten daug kalbama apie ES biudžeto paskirstimo funkciją. Nors tas biudžetas ir nėra labai didelis, da, vis tiek jis labai svariai prisideda prie da, viešųjų gerybių kūrimo Europos Sąjungoje ir tai yra viešoji funkcija. Ir mes žinome, kad viešasis biudžetas yra reikalingas tam paskirstimui ir stabilizavimui. Ir mes žinome, kad uh, Stabilizavimo iki šiol nebuvo iš vis, o paskirstimo funkcija buvo vykdoma e, labai nedideliu mastu. Ir tą galime pasakyti tiek apie ES pajamas, tiek apie e, išlaidas. Ar ES gali iš tikrųjų užtikrinti konvergenciją kuri būtų susijusi su svarbiausiais Europos biudžeto komponentais, kiek gali, jie gali užtikrinti lėšų paskirstimą ir ar galime mes panaudoti biudžetą stab, stabi, stabilizavimo funkcijai vykdyti. Ir, ir čia viskas priklauso nuo apimčių. Ir būtent taip reikia vertinti naują pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos, kuri vis dar ir nagrinėjama. Jei pažvelgsime į apimtis, pamatysime, kad pinigų politika yra fiskalizuojama. Ir Europos piliečiai ir kitos, kitos interesų subjektai, ko gero, ne vienareikšmiškai vertina tokią padėtį. Kai kalbame apie biudžetą, taip pat reikia kalbėti ne vien apie turimus išteklius, bet turime, nes biudžetas yra reikalingas tam, kad būtų e, suteikti ištekliai reikalingi politikai, bet ir biudžetas turėtų būti naudojamas tam, kad būtų nurodoma tam tikra veiklos kryptis ir teikiamos e, tam tikrų veiksmų paskatos, kad būtų skatinama tam tikra veikla. Ir mes matome, kad 2014-2020 metų biudžetas, kurį mes beje rengėme kartu, tuomet buvo kalbėta apie finansinių sandorių mokestį. Ir tai buvo klausimas susijęs su paskatomis, su skatinimo funkcija, o ne su pajamų surinkimo funkcija. Kitaip tariant, mes norėjome uh, uh, atgrasyti nuo tokių finansinių srautų, kurie nebuvo naudingi mūsų realiai ekonomikai. Bet e, akivaizdu, kad kai pateikiamas toks pasiūlymas, reikia taip pat pateikti ir e, pajamų prognozes. Jei mes e, nustatome politikos tikslus, reikia pagalvoti apie tai, kaip ga, galima būtų, do, kaip galima būtų skatinti to, tų politikų, politinių ciklų e, gyvenimą tiek, išlaidų, tiek e, išlaidomis, tiek e, pajamomis. Ir Europos sąjunga da, užsima makroekonominio stabilizavimu jau ilgą laiką, tačiau neturi tam konkrečių priemonių. Ir būtent todėl nemažėja pernelik dideli valiutos perviršiai todėl kad iš tikrųjų apie tai daug kalbama, dad, bet realiai ta priemonė nėra naudojama, dad, nėra, nėra skatimas valstybės narės mažinti dad, einamosios sąskaitos perviršius. O čia galima būtų. Dad, realiai paskatinti tas valstybės narės, kurios nesilaiko ES rekomendacijų, keisti savo elgesį. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai de, uh, biudžetas ne tik suteikia išteklių, ne tik uh, suteikia paskaitas, bet ir bendra, nurodo bendrą veiklos uh, kryptį. Uh, nes e, kai, e, kartais e, biudžet, tam tikros biudžeto priemonės pasiteisina būtent dėl to, kad jos nurodo tam tikrą kryptį. Ir pavyzdžiui, tai, kad Europos socialinis fondas pervadintas ar dabar vadinamas Europos, Europos socialinis fondas plus parodo, kad socialinė trauktis ir sanglauda mums labai rūpi. Ir čia taip pat galima kalbėti ir apie pajamas, ypač tvarumo kontekstą. Be abejo, na, tvarumas nėra visiškai naujas ES tikslas. Prieš da, dešimt metų buvo pradėta gyvendinti 2020 metų strategija, kuri kaip tik ir turėjo paskatinti pažangų įtraukų augimą. Ir čia reikėtų paminėti naują e, nustatytas sąlygas ir tai, kad tam tikros e, da, biudžeto kategorijos buvo skirtos e, konkrečioms veikloms. Ir tokia praktika, ko gero, jau yra visiškai išnaudota, jie išnaudojo savo potencialą. Ir todėl aš nesuprantu, kodėl mes dabar galim, negalime dabar kalbėti apie pajamas, nes negalime visuomet naudotis vien išlaidomis tam, kad skatintume valstybės narės e, siekti tam tikrų tikslų. Taigi reikia kalbėti ir apie e, pajamas, apie tai, kaip jos surinkimus, kaip e, jos gali paskatinti valstybės narės keisti elgesį. Ir todėl Junkerio Otingerio pasiūlymas yra labai svarbus. Aš manau, kad, manau, kad tos kompensacijos, kurios buvo mokamos tam tikroms valstybėms, uh, buvo, e, e, turėjo būti laikinos. Nes mes e, matome, kad, kad buvo Britanijos da, dėl tos kompensacijos gražinamosios išmokos da, padaugėjo norinčių gauti panašias da, išmokas. Ir aš manau, kad komisijos požiūris šiuo klausimu buvo teisingas. Pajamos surinkiamos iš mokesčių ir perėjimas prie didesnio tvarumo. E, e, ir čia aš galiu pakalbėti apie plastiko gamybą arba, pavyzdžiui, ne, atliekų neperdarbimą. Taip, čia ga, ga, gali, mes galime paskatinti ir tam tikrus elgesio pokyčius ir surinkti papildomų pajamų. Aš manau, kad visą tai reikia aptarti, nes naujoji komisija paskelbė, kad skirs dar didesnį dėmesį tvarumo tikslams, nors šiuo metu iš tikrųjų neaišku, kaip tai bus finansuojama. Aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti kad ES biudžetas netaptų pagrindiniu e, Europos žaliojo kursų finansavimo šaltiniu. E, pagrindinis finansavimas turi ateiti per investicijas, pirmiausia per Europos investicijų banką. Ir Europos investicijų bankas praeitais metais patvirtino naują strategiją ir žinome, kad dabar ir Europos centrinis bankas nemažai daro tam, kad mūsų pinigų politika būtų kuo žalesnė. Taigi, man atrodo, kad žaliasis kursas turi būti finansuojamas neturėtų būti finansuojamas visiškai iš biudžeto, bet tos biudžeto lėšos turi būti naudojamos tam, kad būtų skatinama tam tikra veikla. Margaret Stratzilaren, Austrijos ekonomistė, uh, nurodė septynės nuo savo išteklių galimybės. Ir gal mes sulaukime šio pasiūlymo per vėlai, bet aš manau, kad mes vis tiek galėtume apie tai pakalbėti, nes tai gali paskatins tolesnės diskusijas. Brandolinių jėgainių išpoliai atsiprašau, branduolinis energetikos apmokestinimas, automobilio apmokestinimas, vadinamasis pasienio anglės dvideginių mokestis. Įvairių yra priemonių kad būtų paskatinti tam tikri politikos pokyčiai valstybėse narėse. Kai kalbame apie biudžeto pajamas, uh, Reikia suprasti, kad nereikia kalbėti vien apie e, tų pajamų apimtį, ne tik apie paskatas, bet ir apie tai, kaip tos pajamos padeda mums stabilizuoti biudžetą. Ir todėl finansavimo šaltiniai turi būti kuo įvairesni. Ir tai yra, manau, labai svarbu. Tai turi būti mūsų dėmesio centre tiek šiandien, tiek e, ateityje, kol dar vyks diskusijos. Taigi pirmiausia, reikia užtikrinti deramą pajamų e, apimti, jei mes norime, kad ES padėtų mums pereiti prie tvaresnės, įtraukesnės Europos. Bet kartu reikia pas, pagerinti ir e, skatinamojo biudžeto funkciją. Ir e, kartais reikia gal vengti praktikos, kai tam tikros lėšos yra skirtos konkrečiai veiklai, nes taip kartais būna. E, tai išteklių diversifikavimas tam, kad būtų padidintas biudžeto atsparumas. Ir iš dalies ES yra priversta e, vienai per kitaip pradėti koordinuoti mokesčių, nacionalinių mokesčių sistemas. Ir čia reikia kalbėti apie teisingumą, nes priimant sprendimus dėl biudžeto reikia siekti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis teisingumas ir kad būtų mažinama taip pat pajamų neligybė valstybėse narėse. Dėkuoju Jums uždėmesi. Thank you, Laslo. Ačiū, Laslo. O dabar antras kalbėtojas, profesorius Miguel Pajaras Maduro, iš Europos universiteto instituto, dabar jis yra transnacionalinės valdysenos mokyklos direktorius. Iki 2009-ųjų ponas Maduro buvo Europos Teisingumo teismo generalinis advokatas. Nuo 13 iki 15 metų ponas Maduro buvo Portugalijos vicepremjeras, o taip pat ir regioninės plėtros ministras. Jis užėmė svarbius e, postus e, akademinėje bendruomenėje, taip pat ir vyriausybėje, bei paskelbė ir redagavo e, įvairius tekstus skirtus Europos teisėjai bei konstituciniams klausimams. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad mane dar kartą pakviekėte čia atvykti. Jau ne kartą čia buvau, ne pirmą kartą buvau kviestas kalbėti apie nuosavus e, išteklius, nes jau keletas metų apie tai yra kalbama. Ir klausimas yra, ar stiklinė yra pustuštė ar pustulnė. Aš, puspilnė, aš sakyčiau, kad puspilnė, nes kai pradėjau domėti šiais klausimais, tai buvau laikomas tokiu kaip ir bepročiu, o dabar taip nėra. Man atrodo, kad turime priežasčių būti didesniais optimistais nei praeitėje. Nedaug laiko skirta mano pasisakymui, tad aš susitelksiu ties dviem pagrindiniais aspektais. Taip pat reaguosiu ir į tai, ką pasakė Laslo. Pirmas aspektas ir pirma priežastis plėsti nuosavos išteklius yra ne finansinė, bet politinė, mano manimu. Tai yra susijęs su ES legitimumu. ES nacionalinės politikos bendruomenė priklauso nuo nuosavų išteklių apimties ir jų paskirstimo politinėje bendruomenėje. Tad aš pamėginsiu paaiškinti, kodėl. Ir antras aspektas tai yra, kiek nuosavi ištekliai ir jų plėtra galėtų būti laikoma alternatyva ir galbūt protingesnė politinė alternatyva nei mokesčių harmonizavimas. Pirmas aspektas. Jis yra susijęs su uh, 2012 metais mano ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis parlamente. Ir 2018 metais mes savo transnacionalinės valdysenos mokykloje Europos universiteto institute kartu su dešimčia valstybių narių suorganizavome tyrimą. Ir pirmas klausimas, kurį stengiamės išsiaiškinti, ir nustatyti, tai yra pamatuoti solidarumą tarp ES e valstybių narių piliečių, ES e valst... atžvilgių. Tad mes uždavėme tokį klausimą, ar jums rūpi e, kiti es valstybių narių piliečiai, ar jums rūpi labiau jūsų šalies piliečiai. Ir mes matome, kad atsakymai skiriasi kaip kad ir buvo galima tikėtis. Iš dalies e, yra galbūt rūpinamasi ir kitų valstybių narių piliečiais, bet labiausiai savais. Įdomu matyti tam tikras variacijas, pavyzdžiui, valstybėse kairėje, skaidrėje. Jos yra labiau naujosios valstybės narės. Ir antras įdomus dalykas yra klausimas, kurį uždavėme. Tai yra lūkesčių pamatavimas. Kiek jie gauna iš ES? Pavyzdžiui, jeigu būtų sukurtas solidarumo fondas ir kokia išvada gali būti padaryta. Matote, kad yra tokia koreliacija tarp to, kiek esi atviras solidarumui ir to, kiek tikiesi gauti, jeigu kiti tavimi rūpintusi. Tad e, požiūris į solidarumą yra dėja, yra tiesiogiai susijęs su tuo, kiek jis ar ji gauna ir tikisi gauti iš to solidarumo. Kaip žinia, tai yra uh, toksai elgesio motyvas, kurį galima paaiškinti elgsenos psichologiją. Tačiau tai nepasakytina apie ES nuosavus išteklius. ES yra finansuojama iš nacionalinio biudžeto ir tai labai smarkiai sustiprina tą tokį iš ankstinį įsitikinimą, esą, kad negaudama iš ES biudžeto nieko. Nu, ir galvojama, kad nuosavi ištekliai reiškia, kad vieni laimi, kiti pralaimi. Ir tai, ką paskirsto ES, tai yra kai kurių valstybių gerovės paskirstimas kitoms valstybėms. Tai nėra laikoma bendraja gerovė, kuri yra sukūriama, pavyzdžiui, Europos rinkos integracijos būdu. Ir apskritai galime daryti išvadą, kad tai yra tam tikras demokratinis kognityvus iškraipimas ar tokia disproporcija ES, nes ES yra laikoma tarsi gerovę paskirstantis sąjunga, o ne produktas apskritai tos gerovės, kuri yra kuriama integruojantis rinkai. Tad kaip nuosavi ištekliai galėtų pataisyti tokį požiūrį? tik tai tuo met, jeigu nuosavį ištekliai būtų susiję su veikla ir įvairiomis kryptimis susijusiomis su šiais aspektais. Pirmiausiai, ūkio veikla kuri yra įmanoma vidaus rinkoje. Kuo daugiau ES nuo savų išteklių yra susijusių su gerove, kurią piliečiai asocijuos su ekonominė veikla vykstančia vidaus rinkoje, tuo labiau keisis požiūris. Jeigu susijęsime nuosavus išteklius su gerove, kurios valstybės negali apmokestinti veiksmingai, jeigu ES bus siejama su sažiningumu mokesčių srityje, kalbant apie teisingumo paskirstimą mokesčių srityje, jeigu valstybės narės to negali veiksmingai padaryti. Kitaip tariant, ką pasakė ponas Fernandas. Tai leistų per ES pakoreguoti mokesčius ir sukurti teisingumą. Tik tai tuo met es bus laikoma, kad es paskirsto gerovę visiems, užtikrina teisingumą ir taip įtvirtintų savo legitimumą ir tuomet e, piliečiai labiau remtų nuo savų išteklių politiką. Dabar antrojoje tyrimo dalyje mes pamėginome išmėginti visas hipotezes. Jeigu pakeistumėm ES nuosavą finansavimą, galbūt mes galėtumėm pakeisti ES požiūrį į ES ir į gyventinamą politiką. Ir išvados, kaip matysite, yra tos, kad taip tikrai taip ir atsitiktų. Tikrai Mes pradėjome nuo klausimo tose dešimtyje valstybių narių. YouGov vadinasi, tiksliau, klausime, ar ES turėtų turėti daugiau nuosavų lėšų ir mažiau lėšų turėtų būti valstybėse narėse, o galbūt daugiau išteklių turėtų būti suteikiama ES. Tiksliau, ar atvirkščiai, e, mažiau išteklių turėtų gauti ES ir daugiau išteklių turėtų turėti valstybės narės. Taip pat matysite, kad dauguma nėra tikri, kaip atsakyti, bet pietų valstybės pasisako už tai, kad daugiau lėšų turėtų ES ir mažiau valstybės narės, bet šiaurės Europos šalis. Ir tai yra susijęs su tuo iš ankstiniu įsitikinimu, apie kurį kalbėjau anksčiau, galvoja, kad mažiau e, išteklių turėtų turėti ES, o daugiau valstybės, ypač Vokietija. Ja bet kuriuo atveju mes matome tą takoskirą tarp valstybių narių. Įdomu suprasti, kad ta takoskira dinksta ir parama ES finansavimui auga tuo atveju, jeigu šis finansavimo klausimas yra užduodamas iš kitos perspektyvos. Pavyzdžiui, Klausiant piliečių, ar jie pritartų ES CO2 mokesčiui, tai praktiškai visoje, visose valstybėse narėse yra atsakoma teigiamai jeigu klausima, ar e, bus pritarta stambių interneto įmonių apmokestinimui, taip atsakymas yra aiškiai teigiamas. Taip pat ir finansinių transakcijų mokesčiai pritariama, o taip pat ir verslo apmokestinimui yra pritariama išskyrus kai kurias skandinavų šalis, kurios e, abejoja dėl europinio verslui numatomo mokesčio. Tad ta mano hipotezė, būtent jį pakeitus ES nuosavą finansavimą, Mm, finansavimu iš nuosavų šaltinių, tai tuomet daugiau paramos bus išsakoma ES finansams, ES politikai ir ES legitimumui. Ir antras aspektas, ir žymiai trumpiau kalbėsiu, nes viršiju savo kalbėjimo laiką, bet vis tiek paprašysiu dar poros minučių dėmesio. Tai yra, kiek nuosavi e, ištekliai gali būti laikomi mokesčių harmonizavimo alternatyva. Aš tai susijęsiu su ankstesniu aspektu aspektu, kurį išdėščiau, būtent galvoju, kad es turėtų būti apsvarstyta galimybė užuot mėginus. O tai bus tikrai labai sunku padaryti, būtent pelno mokesčio, įmonių pelno mokesčio, harmoniz, užuot harmonizavus įmonių pelno mokestį, pasinaudoti ES atitinkamu mokesčių ar rinkliavą, kur leistų užtikrinti konkurenciją tarp es valstybių narių, bet e, užtikrinant, kad ta konkurencija ar, ar e, neperžengtų tam tikro lygio tai būtų bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė, bet ta bazė taip pat gali leisti išmėginti irgi labai įdomų dalyką. Būtent tokia rinkliava būtų taikoma visoms įmonėms, tam, kad nebūtų iškraipama e, konkurencija. Ir jeigu būtų nustatyta bendra konsultuota pelno mokesčio bazė, tai tuomet būtų galima nustatyti, kokia ta tarp valstybinė ekonominė veikla ir vidaus ekonominė veikla. Ir jeigu mes tą bazę numatytumėm Kitaip tariant, jeigu mes numatytumėm e, atitinkamą rinkliavą tai tarp valstybiniai e, ekonominiai veiklai, tai tai galėtų būti nuo savų išteklių šaltinis. Ačiū ir labai atsiprašau, kad dviem minutėm kalbėjau, e, viršiau savo kalbėjimo laiką. Ačiū profesoriu Maduro. Dėkuoju profesoriui Andorui už pasisakymą taip pat. Dabar galėsime išklausyti kolegų klausimų, pastebėjimų. Gal pirmiausia išklausykime jų visų, o paskui suteiksiu žodį jums apibendrintai atsakyti. Pirmiausiai šešėliniai pranešė į ponę Gualminį. Dėkoju. Gerimas pirmininkė, atsiprašau, kad vėlavau. Negaliu išklausyti pirmojo pasisakymo, tačiau antrojo išsakiau labai atidžiai ir e, galvojau, e, kaip aiškiai e, ekspertiškai pristatė mums e, ponas e, Maduros savo argumentus. Mes, kaip socialistų ir demokratų frakcija, e, parengėme poziciją savo dėl nuosavų išteklių praplėtimo. Ir tai turėtų būti mūsų kadencijos tikslas, reikėtų jį gyvendinti vykstant dėryboms dėl e, daugiametės finansinės programos apskritai. Jūs e, mums pademonstravote duomenų, kurie rodo, kad turėtume skatinti tokius paradigmos pokyčius. Tokiu būdu Europos institucijos sustiprins savo legitimumą. Atsiras tikri nuosavi ištekliai ir tai mums leistų e, sumažinti e, bendrų nacionalinių pajamų valstybių narių įnašus. Mes e, šiais metais turime gilintis į šį dalyką, siekti to paradigmos pokyčio. Uh, nes per pastaruosius dešimtmečius mes, Europos institucijos, veikėme visiškai priešingai negu kad numatyta sutartyje. E, ten aiškiai parašyta, kad Europos e, viešoji politika, politikos tikslai turi būti finansuojami pirmiausiai iš nuosavų išteklių, o ne e, įnašų pagal BNP Ir matote, kad pasaraisiais, e, gal pasarsius 30 mečius, e, tendencija yra visiškai priešinga. Dėl to reikėtų šią e, logiką apsukti ir įvesti tikrus nuosavus išteklius. Aš norėčiau matyti nuo savo išteklių susijusių su vidaus rinka. Ir Jūs e, labai aiškiai parodėte, kad žmonės e, labai gerai supranta, kaip funkcionuoja bendroji rinka ir kad e, kad reikalingi pokyčiai taip pat, pavyzdžiui, E, klimato kaitos priemonės, reikia galvoti apie naujus išteklius, kad būtų galima siekti atitinkamų tikslų. Mane labai nustebino informacija apie CO2 mokestį. E, žmonės tikrai pritarė e, šio mokesčio įvedimui, taip pat emisijų priekybos sistemai Tai reiškia, kad žmonės galbūt pažangiau galvoja negu kad mes, politikos sprendimų prieimėjai, politikai. Todėl turėtume siekti e, plačiai, užsimoti plačiai ir būti e, drąsūs, kalbu apie Europos parlamentą pirmiausiai. Taip pat mes turime būti realistai Žinome, kad komisija galbūt e, nesieks labai plačių e, nuosavų išteklių įvedimo. Dabar daug kalbama apie plastiko mokestį ir emisijų prekybos sistemas, bet reikia mums vis tik tai drąsiau veikti. Ir e, dar norėčiau kreiptis į profesorių Maduro ir paklausti jo, ką jūs galvojate apie uh, E, bendrą mokestį, e, rinkliavą, yra įvairių nuomonių ir ką jūs e, galvojate šiuo klausimu. Dar kartą dėkuoju Jums už gerus pasisakymus. Ponas Papadimulis, dėkuoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti svečiams ir Mm, e, žiūriu tai, kas sakė ponas Madūro, girdėjau tai, kas sakė ponas Madūro, e, jau diskusijos vyksta daug metų. Manau, kad Europos parlamentas e, šiuose diskusijose yra avangardė ir reikia, kad komisija dabar rimtai imtųsi nuo savo ištekių klausimo, kol kas to nėra. Norėčiau porą dalykų paklausti. Pirmiausiai, E, pritardamas ką tik kalbėjusiai kolegijai, pasakysiu, kad ES institucijos turi tam tikras prievolės e, plėtoti europinį e, finansavimą nuo savo išteklių pagalba. Dabartinė situacija netitinka Europos sutarčių nuostatų. Taip tariant, didžioji dauguma pajamų ES priklauso nuo valstybių narių įnašų, o ne nuo savo išteklių. Taigi, e, noriu paklausti, e, yra, e, kaip žinia, buvo praeitie sukurtas išminčių komitetas Monti grupė, kuri pateikė pasiūlymus dėl nuosavų išteklių jų diversifikavimo. Aš norėčiau paklausti mūsų svečių, ką jie galvoja apie tuos pasiūlymus. Ar tai yra geri pasiūlymai, ar galima juos plėtoti toliau. Uh, Ir dar vienas dalykas. E, noriu kreiptis į pirmininką mūsų komiteto. Ką mes e, ketiname daryti mes šio komiteto nariai po šio klausimo. Mano pasiūlymas būtų pagalvoti apie Europos parlamento pasiūlymus tam, kad nuosavų išteklių klausimas taptų svarbesniu mūsų darbos varkės klausimu. E, tokiu būdu galėtume papildyti ekspertų mintis. Ir taip pat e, reikia galvoti apie diskusijas dėl naujos DFP. Kuo daugiau turėtume e, nuosavų išteklių ir jeigu tokie pasiūlymai sutelktų daugumą, tai politinė opozicija, kuri dažnai užkerta e, kelią e, sprendimams, sumažėtų. Nebebūtų tos prieštaros tarp grinųjų mokėtojų, grinųjų naudos gavėjų, tokios didelės skirties. Ir uh, uh, parlamentas nori, kad DFP būtų ambicingesnė. Ir aš noriu pasiūlyti po šio klausimo, mes e, pagalvotume gerai ir pateiktume savo kaip parlamento pasiūlymus. Dėkuoju, ponas Fernandes. Dėkuoju, gerimas pirmininkė. Norėčiau padėkoti svečiams. Noriu pasakyti, kad Miguelio Bajar iš Maduro pasisakymas tikrai labai įkvepiantis buvo. Mano klausimas, jau galime įtikinti piliečius, kaip įtikinti valstybės narės, nes jos nelabai entuziastingai nusteikusios, nors puikiai ir žino, kad piliečiai šiai minčiai yra atviri. mokesčiai e, didėja, e, finansinių sandorių mokestis, ETS, e, didžiųjų skaitmeninių įmonių apmokestinimo klausimas piliečiai tuos dalykus paremtų, jie pirmiausiai galvoja apie teisingumą ir lygybę. O populistai sako, Europos parlamentas nori e, iš pilieč, piliečiams užkrauti dar didesnius mokesčius, bet mes atvirkščiai norime elgti sumažinti mokesnę naštą piliečiams. Taigi klausimas, kaip įtikinti valstybės narės. Valstybės narės turi priimti vienbalsį sprendimą, o paskui parlamentai nacionaliniai sprendimą e, turėtų ratifikuoti. Tai kaip jas įtikinti. Ir kitas klausimas, kita tema. Aš viešai jau daug kartų esu kartuojęs. Jeigu pakvieti kažką pietų, tai e, parenki ir restoraną bei meniu. Bent jau tokią teisę turi. Prancūzija ir Vokietija atsakingos už 38 procentus biudžeto. Ir tos valstybės nori išlaikyti tuos galios santykius. Jeigu jos yra e, didžiosios mokėtojos, jos įvaizduoja, kad e, valdo viską. Jeigu mes turėtume nuosavus išteklius ir sumažintume įnašų procentą, nacionalinių įnašų valstybės narės e, supras tai kaip jūsų galios silpninimą. Kaip mes galime jas įtikinti, kaip e, pateikti patrauklių pasiūlymų, kurie galėtų padėti mums pasiekti pažangos. Kaip e, užtikrinti pasiūlymą, kuris įtikintų tarybą? Pone Markės? Dėkoju. Pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams, ponui Andor, ponui Boreš Maduro. DFP ir nuosavi ištekliai labai įdomios diskusijos šiais klausimais vyksta. E, dabar kalbame apie nuosavus išteklius ir uh, mes kaip parlamentas turėtume pabandyti išsiaiškinti, ką reiškia tai, kai mes sakome, mes pritarsime DFP tik tada, kai bus pasiektas politinis susitarimas dėl nuosavų išteklių. Ką rodo šios diskusijos? Kad dėl nuosavų išteklių politinį sprendimą užtikrinti labai sunku kad tuo laiku, kai reikės e, išsakyti pritarimą e, dėl DFP. Ir e, tos diskusijos dėl finansinės programos labai susijusios e, tampriai su mūsų šio ryto diskusijoms. E, GNI, atsiprašau, BNI e, labai e, glaudžiai susijęs su biudžetu ir nuosavais ištekliais. E, mažėjimas, e, didėjimas nuosavų išteklių gali sumažinti BNI įnašus ir mes turime, galvodami, kaip spręsti šį klausimą, turime galvoti, kaip padidinti ES įplaukas biudžeto iš nuosavų išteklių. Aš noriu, kad mane teisingai suprastų visi. Svarbu E, didinti finansavimą iš nuosavų įplaukų. Parla taryba pritarė parlamento politiniams prioritetams, tačiau atrodo, kad nėra jokio judėjimo dėl nuosavių išteklių. Labai svarbų dalyką paminėjo Jose Manuel Fernandes būtent aiškiai pasakyti reikia, kad nuo savų išteklių praplėtimas užtikrintų didesnį mokesnį teisingumą. Tai leistų kovoti su mokes, mokesčių slėpimu ir vengimu. Reikia tai labai aiškiai pasakyti. Mes neketiname piliečiams primesti dar daugiau mokesčių. Miguel Bojar iš Maduro e, vieną svarbų politinį aspektą paminėjo. Žiūrėsime į sprendimo prieimų procesą Europos Sąjungoje. Atstovavimas piliečiams vyksta dviejose vietose, tai yra Europos parlamente, atstovama tiesiogiai piliečiams ir taip pat taryboje per valstybinio ir vyriausybės atstovavimą yra piliečiams. E, valstybės narės jiems, e, valstybėms narėms atstovauja taryboje, taip pat e, atstovaujama yra ir ES piliečiams. Bet reikia atitinkamai finansinius dalykus sureguliuoti. Nereikia ES finansavimui didinti dar papildomų mokesčių ant mokesčių mokėtojų pečių. Mes taip pat turime suvokti, kad nekalbame apie tokius nuosavus išteklius, kai e, kažkoks e, e, vienas mokesčio šaltinis bus siejamas su viena politikos kryptimi, pavyzdžiui, tik žaliajam kursui. Kai kalbame apie nuosavus išteklius, turime kalbėti apie E, įplaukas į bendrą ES biudžetą, o ne apie tikslinį paskirstimą. Aš norėčiau paklausti, ką mūsų svečiai galvo apie tai, ponia Holmair. Um, e, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau. Mėly kolegos, gerbiamas pirmininkė, šioje diskusijoje pastebėjau, kad mes žinome, kam nepritarėme. Mes uh, E, sakome, kad valstybės narės blogai elgesi, niekas nenori mokėti, niekas nenori susitarti. Mes žinome, kas yra gerieji, kas yra blogieji, kas ką gerai daro ir blogai ir galiausiai diskusijoje nepažengsime į priekį. Mes e, žinome, kad reikalingas vienbalsiškumas mokesčių srityje, taip pat ir DFP dėrybose, taip pat ir dėl nuosavų išteklių. Uh, Dėl to mums teks galvoti apie tai ir labiau galvoti apie tai, kaip kalbėjo kolega Fernandos, kaip e, laimėti valstybių narių palankumą kai kuriais klausimais, pavyzdžiui, apie emisijų sertifikatus ir prekybą jais kalbame. Mes matome, kad nemažai įplaukų nusimato, jos iki šiol tekėdavo į valstybių narių biudžetus. Bet jeigu mes norime plėsti priekybą taršos e, leidimais, tai klausimas e, susijęs su žaliuoju kursu yra toks, kiek potencialiai iš tos priekybos turėtų gauti ES kaip nuosavus išteklius. Dar vienas dalykas man labai patiko, kuris buvo paminėtas ir tas tyrimas man labai patiko, bet uh, aišku, kad e, jeigu paklausi piliečio, ar jisai pasiruošęs sumokėti daugiau, e, tai aišku, kad jisai pasakys, kad ne, nes jisai tada galvos, kad turės mažiau pajamų. Arba ar jisai yra pasirengęs sumokėti didesnius mokesčius, tai aišku, kad ne. Tai mes turime suprasti, kad Finansavimo, gero finansavimo reikia, bet aš galvoju, kad PVM sukčiavimas, muitų sukčiavimas yra žymiai didesni mastai, apima žymiai didesnius mastus nei tie, apie kuriuos mes kalbame, e, apie nuosavus e, išteklius. Jeigu mes aktyviau veiktumėm šioje srityje, tai pamatytumėm, kaip smarkiai išauktų nuosavos e, lėšos, nuosavy ištekliai. Ir 1,3 milijardai, tai buvo vienas vienintelis atvejis atvejais, o žymiai daugiau yra tokių atvejų. Tad e, mes suprantame, kad e, tik tai vienas procentas daugiausiai e, prekių yra kontroliuojama, tad suprantame, kad mm, šiame sektorijoje turėtumėm dėti didesnės pastangas. Aš pasisakau už nuosavus išteklius, man klausimas dėl to nekyla, bet reikia kalbėti apie tas priemonės, kurios tikrai mums suteikia galimybių kažko tai e, pasiekti, kad nebūtų taip, kad sakytume, mes kovojome ir kovojome, bet nieko negavome. Tai kiek problematiškas toks požiūris. Mums reikalinga tokia išeitis, kurios galėtumėm pasiekti kartu su valstybėmis narėmis, kad nebūtų taip, kad neto mokėtojai tik tai pyktų e, ir. E, Šiuo metu taip išeitų, kadangi esu e, iš Vokietijos kovoju prieš savo pačios šalį, kalbu apie tą 1,3 procentus. Ir ne visi sutinka su e, tuo 1,3 e, procentais, dauguma nori 1,0 arba 1,1 procento. Tad aišku, kad viskas priklauso nuo to, kur dirbi, ta perspektyva nuo to priklauso, bet mes turime kalbėti su nacionaliniais parlamentais, mes turime e, argumentuoti, kokiuose srityse reikia daugiau nuosavų lėšų, nes nacionaliniai parlamentai galės daryti poveikį nacionalinėms vyriausybėms. Mes patys vieni to negalėsime padaryti. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš esmės, aš kalbėsiu panašiai kaip ir ką tik pasisakiusi kolegė. Mes tikrai norėtume turėti tikrus nuosavus išteklius ir mums e, reikia tokių išteklių. Taip pat aš norėčiau pasisakyti už tai, kad būtų pritaikytas angli, pasienio anglijas mokestis. Ta, tai būtų naudinga dėl dviejų priežasčių. Viena vertus, tai padėtų mums užkirsti e, kelią anglijas dvideginio nutekėjimo reiškiniui. Ir taip taip pat bus išlygintas tas skirtumas, kurį sumoka gamintojai, ne Europos gamintojai ir, ta, e, ir tai, kam moka už ekologinius reikalavimus Europos gamintojai. Ir tas mokestis bus renkamas kai prekės kerta sieną, priklausomai nuo jų kainos. Akivaizdu, kad tas mechanizmas bus naudingas ir aplinkai, nenoriu vadinti to mokesčių mechanizmas, bet kartu tai padės mums padidinti ir mūsų pajamas. Bet turime pagalvoti apie tai, kaip bus įvestas, kaip veiks tas mechanizmas, nes kalba eina apie apdorotas prekes. Ir e, džiaugiuosi matydama e, šią statistiką, visi nori tokių mokesčių. Mes visi žinome, kad e, kai mes pradedame kalbėti vis dėlto apie konkrečius mokesčius, paprastai vartotojų teisų gynėjai iš karto pasisako prieš. Ir dažnai jie nulėmė po to ir visuomenės nuomonę, nes galiausiai už viską mokės vartotojai. Kreipiuosi mūsų svečius. Gal jūs galėtumėt mums paaiškinti, kaip galima būtų ES nacionalinių ligminimis pastumėti priekį diskusiją visais šiais klausimais? Ir, ponė profesoriau, jūs kalbėjote apie tai, ką žmonės galvoja apie įvairius pasiūlymus, bet kaip jums atrodo, kaip galima būtų tuos, tas nuomonės paversti realiais pasiūlymais? Dėkoju, ponia Golderis Izabel. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju svečiams už jų mintis ir pasiūlymus išsakytus. Profesorius Maduras sakė, kad prieš keletą metų kalbėti apie nuosavus išteklius buvo tarsi beprotiškas dalykas, bet dabar daug kas pasikeitė, kadangi parlamento e, dauguma didžioji pritarė nuosaviems ištekliams ir suvokia, kaip naudinga būtų turėti išteklių, kad e, turėtume papildomų lėšų ES biudžete, bet taryba nepakeitė pozicijos. Ir kolegos klausė, vienas iš kolegų, ką daryti, kad pakeistume e, tarybos e, požiūrį. Kai kalbame su atskirais ministrais, jie sako, aš už, bet piliečiai nesutiktų su tuo, tačiau matome, kad statistika ir tyrimai uh, pateikti rodo, kad yra vis, jog yra visiškai priešingai. Mes išgyvename ekonomikos e, krizę ir, pavyzdžiui, vyriausybės e, padidino e, PVM pajamų mokestį ir taip pat ir negalvoja apie nuosavus išgius, reikia galvoti apie mokesčius, e, kurie būtų taikomi įmonėms, e, jos tada mažiau e, sukčiautų ir kodėl mums taip sunku prieiti prie tos išvados, kad tie mokesčiai būtini. Taryboje kalbama apie mokesčius, bet ne susitariama net ir dėl dėl e, tam tikrų paprasčiausių elementų ir tokiu būdu būtų galima sumažinti įnašus e, daugiausiai mokančius turtingiausių valstybių. Taigi reikia galvoti apie tos naujus išteklius, kai kurios e, e beje valstybės narės e, palaiko vieno tipo mokestį, nepalaiko kito. Ir sustarimo kol kas nėra, o mes turime veikti visiškai priešingai siekti, kad uh, visi sutiktų su įvairiais mokesčiais, kai kurie būtų galbūt naudingesni, kai kurie netokie, kurie į, galbūt e, įtakotų e, daugiau valstybių narių įnašus ar pajamas. E, taip pat buvo kalbama apie sąlygas, neturime daug laiko, bet galbūt būtų galima pakalbėti daugiau šiek tiek apie sąlygas ir gal e, paminėtumėte konkrečių pavyzdžių. Ir dar vienas dalykas, e, ponas Maduro negalėjo dėl laikos tokios pakalbėti daugiau apie e, įmonių mokestį ar konsoliduotą pelno mokesčio bazę ir galbūt turite e, duomenų, kiek būtų galima surinkti lėšų įvedus tą mokestį. Kitsos. Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε το... Ponas Kirtsos, dėkoju. Aš manau, kad mūsų pagrindinė šiandienos problema yra breksitas, nes ES traukiasi Junktinė karalystė, o tai reiškia, kad mes turėsime kažkaip užpildyti tą skylę mūsų biudžete, kurią paliks Jungtinė karalystė. Tečer prieš kelis dešimtmečius pasakius, pasakius I want my money back, pradėjo gražinamosios išmokos procesą. Dėl to kilo įvairių problemų. Ir šiandien turime labai rimtų iššūkių ir nežinome, kaip juos finansuosime. Vakar aš dirbau sėdė pakomitetėje, saugumo ir gynybos pakomitetėje ir mes kalboje, kalbėjome apie tai, ką mums daryti dėl 5G technologijos, nes kad kinai uh, mus aplenkė jie skyrė, skyrė tai technologijai 50-60 milijardų da, eurų. Kaipgi mes galėtume juos pasivyti? Ir dabartiniai nuosaviai ištekliai yra akivaizdžiai nepakankami. Jų nepakaks net ir tam, kad galėtume da, finansuoti nei žaliojo kurso, nei gynybos politikos, kurią domiuosi, dirbdamas sėdė pakomitetėje. Pa siūloma per kitus septynius metus e, e, gynybos biudžetą padidinti 8, e, nuo 8 iki 11 milijardų eurų. Ir jau dabar pradeda, pradedama kalbėti, nepaisant to padidinimo, apie tai, ką reikės, ką reikės mažinti. JAF gynybos biudžetas yra 250 milijardų dolerių. Do, Mes kalbame apie labai gražius tikslus, tačiau visiškai nežinome, kaip juos finansuosime. Aš esu iš Graikijos ir daug kam atrodo, kad gal man labai rūpėtų užtikrinti, kad mano šalis gautų kuo didesnį finansavimą, kad spręstų daugybę ją kre. Ja, da, kamuojančių problemų, bet aš galiu pasakyti, kad mums reikia pirmiausia surasti pinigus naujoms politikos sritims. Uh, svarbiausiams politikoms sritims. Kitaip po keliarių metų mes susilauksime didžiulės sąskaitos, kurie, kurie susidarys dėl to, kad mes pralaimime konkurencinėje kovoje, mažėja mūsų konkurencingumas. Ir mūsų konkurentai turi labai aiškių ginklų, priimami gražų sprendimai ir pato mes e, nežinome, kaip jų finansuoti. Ir iš esmės panašių, panašią situaciją stebime ir nacionaliniuose parlamentuose, ir čia, ter, e, Europoje. Ponas Andresen. Visuomenė remia da, pasiūlymą da, sukurti ES nuosavus išteklius ir panašu, kad Europos parlamento pozicija artimesnė piliečių pozicijai, o mūsų da, o, vyriausybės yra labiau nutolusios nuo piliečių. Tačiau kartu suprantu, kad da, mes turime konkrečiau kalbėti, todėl nepakanka pasakyti, kad mums tiesiog reikia da, daugiau nuosavų išteklių. Turime pasakyti, kokie tai bus nuosavi ištekliai. Turime sukonkretinti tą pasiūlymą. Ir todėl aš manau, Kaip ir e, ponia Keller iš žinių frakcijos sakė, pasienio danglės dvideginio mokestis būtų gera mintis, tai būtų naujas nuosavas e, išteklius. Ir akivaizdu, kad e, ne viena valstybė narė vien savo išgalimis negalėtų to padaryti, bet to tai nusiųstų taip pat ir labai aišku signalą, kad mums rūpė aplinka. Būtų gerai, jeigu mūsų ekspertai galėtų pakomentuoti argumentus, kuriuos girdime prieš tą mokestį. Pirmiausia, sakoma, kad mes pažeisime PPO taisyklės, e, įvedę tokį mokestį, nes mokesčiai negali būti susijęs su prekyba. Kiti PPO ekspertai sako, kad tai būtų įmanoma ir būtų gerai, jeigu jūs galėtumėt savo nuomonę e, sakyti. Ir Antras argumentas prieš yra toks, kad e, sakoma, kad neaišku, kiek pinigų bus surinkta iš to mokesčio. Ką Jūs apie tai manote? Būčiau dėkingas Jums už Jūsų nuomonę. Pane Eji, ačiū, pane pirmininkė, dėkoju ir mūsų svečiams už nepaprastai įdomius pasisakymus, įdomias prezentacijas. Norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta ir po to pateiksiu klausimą. Pone Andor, jūs kalbėjote apie žalio kurso finansavimą ir kad jis neturi būti finansuojamas viena iš ES biudžeto. Taip, tai yra nepaprastai svarbu. Ir jei mes finansuotume jį vien iš ES biudžeto, tai visiškai netitiktų mūsų ambicijų, mūsų siekių. Be to ir tai būtų neaišku, kaip mes e, jį galėtume finansuoti dėl e, mokesčių naštos, apie kurią kalbėjo Monika. Taip, tai rūpi mums visiems. Mes tikrai nenorime dar, papi, pa, dar labiau padidinti piliečių mokesčių naštos, nes galiausiai už viską sumoka piliečiai. Tokia yra tikrovė. Mes beveik visi čia e, pasisakome už e, Europą. Ir manau, kad Europa turi kurti pridėtinę vertę. Ir būtent per nuosavus išteklius mes galime parodyti, kad ji tą geba daryti. Jūs, ponas Maduro, kalbėjote apie visuomenės nuomonių, nuomonės apklausas. Ir manau, kad dabar yra labai svarbus laikas tam, kad mes galėtume pakeisti dabartinę padėtį, kad galėtume e, įvesti naujus išteklius. Ir taip pat mes galėtume pašalinti kliūtis, su kuriomis susidurime. Taip, yra valstybių narių, kurios nenori naujų nuosavų išteklių. Yra valstybių narių, kurios a priori nenori tų naujų nuosavų išteklių, bet kurių nuomonė da, a, ga, a, gali pasikeisti, jeigu mes susijęsime juos su klimato kaita. Pone Maduro, jūs taip pat sakėte, kad prieš keliarius metus žmonės galvojo, kad jūs esate kažkoks ajatola, tačiau šiandien jau jums daug kas pritarė. Ir Europos parlamentas mano, kad nuosavų išteklių klausimas yra esminės svarbos. Ir čia reikia pažangos, kad mes galėtume dėti į priekį. Ir antra, piliečiams vis labiau rūpi šie klausimai. Ir jie nori, kad Europos Sąjunga, Sąjungos politika skatintų kitokį elgesį, skatintų pokyčius mūsų visuomenėje. Nežinau, ar aš teisingai jūs supratau iš vertimo. Ar Ar jūs norėjote pasakyti, kad tų naujų išteklių planavimas gali sukelti pro problemų e, planuojant mokestinės įplaukas? Tarp valstybinės e, veiklos apmokestinimas. Reikia suprasti, kad ta tarp valstybinė veikla turi būti ne vidaus rinkos veikla. Kaip čia galima būtų užtikrinti, kad nebūtų paskatinta didesnė neligybė? Dabar suteiksiu žodį profesoriui Andor ir profesoriui Maduro tam, kad jie galėtų atsakyti į pateiktus klausimus. Profesoriu Andor, prašome. Dėkoju. Aš norėčiau sureaguoti į pastabas, kurios labiausiai susijusios yra su mano pasisakymu. Pavyzdžiui, Monti ataskaita. Jei ją pažiūrėsime, pažiūrėsime į sąlygas susijusius su išlaidomis ir kaip tikinti valstybės narės, aš manau, kad e, kartu su ponu profesoriu Madūru mes turėtume pasistengti kartu atsakyti tą klausimą. Mondai pranešime yra pateiktos labai konkrečios rekomendacijos ir man atrodo, kad aš savo įžanginėje kalboje jau pasakiau, kurioms aš pritariu, aš jau pasakiau, kad e, tai yra geros rekomendacijos ir būtų įdomu, e, jei mes pradėtume daugiau kurti viešųjų gerybių. Tačiau gal reikėtų ir elgtis atsargiau, nes kila klausimai dėl ES ir jos biudžeto legitimumo. Ir čia viešosios gerybės gali būti labai svarbios, tačiau kartu nereikėtų nuvertinti ir kitų biudžeto funkcijų, tai yra perskirstimo ir stabilizavimo funkcijų ypač pinigų sąjungos kontekste. Aš manau, kad Europos sąjunga turėtų užtikrinti, kad jos biudžetas atliktų visas tris tas funkcijas. Bet šiuo metu gal iš tikrųjų reikėtų daugiau kalbėti apie viešasias gerybės. Ir čia noriu paminėti klimato politiką ir žalį kursą. Keli kalbėtojai kalbėjo, kaip galima būtų įtikinti visuomenę, bet dar svarbiau, kaip mes galėsime įtikinti valstybių vadovus, kad tai yra reikalinga. Kai piliečiai sako, kad biudžeto išlaidos susijusios su išlaidų kategorijomis, kurios yra labai aiškiai susijusios su valstybės užsibrieštais tikslais, tuomet viskas yra aišku. Niekas nekvestionuoja valstybių nustatytų tikslų. Ir reikia pasakyti, kad ES biudžeto tikslai ne visuomet suvokiami kaip atitinkantis nacionalinius tikslus. Bet aš manau, kad jeigu mums pavyktų E, įtikinti visus, kad ES biudžeto tikslai iš esmės atitinka nacionalinius tinklus, ypač saugumo srityje, klimato srityje, tai tikrai padėtų mums keisti vadovų nuomonės. Toliau technologinės pažangos skatinimas ir e, pramoninės ir e, pramoninio ir technologinio konkurencingumo skatinimas pramonės politikos modernizavimas, tai, tai yra tai sritis, kurios yra labai svarbios. Tarp valstybinė infrastruktūra, tai to yra tos sritis, kurios visiems rūpi. Galima pacituoti Junktinės karalystės e, pavyzdį. Per Brexito kampaniją buvo labai daug kalbama apie tai, kiek Junktinė karalystė sutaupys, nemokėdama savo įnašo ES biudžetą. Kodėl žmonės, žmonėms labiausiai tai rūpėjo per Brexito kampaniją? Todėl, kad iš tikrųjų da, e, Britai nežinojo iš tikrųjų, kokias viešasias gerybės gauna Didžioji Britanija už tą įnašą. Niekas nekalbėjo apie vidaus rinkos privalumus, apie kitus narystės Europos Sąjungoje privalumus. Ir todėl ES biudžetą reikia tiesiogiai susijęti su nacionaliniais prioritetais. Tai yra labai svarbu, jei mes norime kad kuo daugiau žmonių ir vadovų pritartų ES biudžetai, biudžetui. Aš jau minėjau sąlygas susijusios su išlaidomis, ypatingai su išlaidomis. Ir e, sakiau, kad e, da, ko gero jau da, e, išnaudotos sąlygų nustatymo galimybės. Bet kai galvome apie naują da, DFP, reikėtų taip pat susijęti visą šią diskusiją ir su Europos semestru, nes Europos semestras yra tas da, pagrindinės kanalas, per kurį yra nustatomos sąlygos. Ir reikia paaiškinti piliečiams, kad Europos semestras nėra tiesiog kažkoks toks, tokia biurokratinė praktika, bet kad tai yra priemonė, kuri padeda mums užtikrinti visų mūsų sistemų tvarumą. Ir kad čia vadovaujantį vaidmenį atlieka Europos Sąjunga. Kitaip, jei to nepadary, ne, jei neįtikinsime tuo piliečius, tikils e, mūsų legitimumo klausimas. Ir paskutinis dalykas. Aš jau sakiau, kad ES biudžetas e, gali tik tai papildinti investicijas, e, da, ypač sanglaudos e, da, regionuose ir gali atlikti skatinamąją funkciją. Europos Sąjunga turi da, galimybę veikti bankų sistemą Ir da, mes turime da, naują sistemą, da, kuri yra da, a, a, pažangių bankų sistema, kur da, ta sistema vadovauja Europos investicijų bankas. Taigi, jeigu mes gerai koordinuosime šią politiką, bus labai gerai. Dažalėsis kursas iš esmės yra investicijų programa ir ji turi būti finansuojama iš paskolų. Ir aš manau, kad mūsų biudžeto politika gali paskatinti tai. Dėkuoju. Toliau ponas Maduro. Questions, Ačiū labai daug klausimų, bet juos galiu sugrupuoti į dvi pagrindinės kategorijas. Pirmoji - tai kokius nuosavus išteklius reikėtų sukurti ir konkrečiai kylančios problemos dėl tų nuosavų išteklių. Pirmas dalykas tai yra kriterijai, nustatant nuosavus išteklius. Apie tai kalbėjau savo prezentacijoje. Taip pat turime ir pasiūlymų. 12 e, metais teiktų nuosaviems ištekliams. Mes kalbame arba ekonominę veiklą, kurią galima lengvai, kurią gali lengvai perprasti piliečiai. vidaus rinkoje arba kalbame apie sritis, kur ES koreguoja mokesčių teisingumą, kitaip tariant, atkurianti e, mokesčių teisingumą valstybėse narėse. Tai yra du kriterijai, leidžiantis nustatyti nuosavus išteklius. Yra ir kitų dar aspektų, išorinių veiksnių, kaip antai susijusių su aplinkos srityje. E, numatomais vokiečiais. Kitaip tariant, kyla klausimas dėl iškraipimų pašalinimo. Aš atsakysiu į tuos du pagrindinius klausimus. Nors norint atsakyti kiekvieną klausimą, reikia įsigilinti į viską labai nuodugniai ir kartais net nėra duomenų siekiant įvertinti poveikį, bet vienas iš tų dalykų tai yra skaitmeninis mokestis, nes, bet jisai gali sukelti tam tikrų iškraipimų. Aš su kai kuriais kolegomis galvoju, ar galima būtų numatyti tokį mokestį, kuris užkirstų kelią iškreipimams. Ir kol kas galiu Jums pasakyti, tai negalutinė pozicija, bet reikia pradėti nuo skaidrumo. Šiuo metu nežinome, kur yra generuojamos e, stambių technologijų įmonių pajamos. Mes nežinome, iš kur jos gauna tas pajamas. Mes kalbame galbūt apie reklamą e, stambiose e, įmonėse. Ir nežinodami to mes negalime pasakyti, kas tai yra per pajamos, kaip jos yra paskirstomos ir visi kiti dalykai. Bet konsoliduotas pelno, ta bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė galėtų būti galimybė išteisyti tą problemą. Mes galvojame, kad e, būtent e, tai galėtų būti pakoreguota. To reikia ES. Kitas klausimas yra susijęs su. susijęs su papildomu mokesčiu. mes e, turime galvoti apie tarptautinę ekonominę veiklą. E, aš turėjau galvoje, kad papildomas e, mokestis vidaus rinkos būtų taikomas visoms įmonėms ar veikiančioms tarptautiniu mastu ar ne. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes remsimės bendra pelno mokesčio baise, galėsime e, padalyti pajamas. Dalį, pavyzdžiui, įplaukų būtų galima skirti valstybėms narėms, dalį Europos Sąjungoje. Ir e, pavyzdžiui, Europos Sąjungai būtų ta dalis skiriama tik tai, kuri susijusi su tarptautinė, tarpvalstinė veikla. Ir būtent e, E, tokia veikla galima yra e, atsiradus, e, egzistuojant bendrai rinkai. Ir, ir tas mokestis būtų pagrįstas tuo. Kiti klausimai yra labiau politinio pobūdžio, kaip įtikinti valstybės narės. Tad pirmas argumentas, kurį pateikčiau, būtų toks. Jūs pakeistumėte trumpalaikio laikotarpio išlaidas, lygint, lyginant jas su ilgalaikėmis išlaidomis. Mes kalbame apie daugiametę finansinę programą, apie kitus dalykus, bet sunku yra dėrėtis dėl daugiamatės finansinės programos, kadangi nacionalinės vyriausybės turi jas, taip sakant, parduoti e, nacionaliniu lygiu. Joms teks e, irgi susimokėti. Ir tai buvo pirmoji skaidrė, kurią jums pristačiau. Bet jeigu perinate prie nuosavų išteklių, tie, tos politinės išlaidos bus žymiai mažesnės, nes netiek daug įnašo bus mokama iš nacionalinio biudžeto dirbau trejus metus politikoje ir žinau, kaip sunku yra pakeisti trumpalaikės politinės išlaidas, siekiant trumpalaikės politinės gražo, gražos. Bet akivaizdu, kad trumpuoju laikotarpiu bus tam tikrų išlaidų ir dėl jų reikės apsispręsti. Tai kaip išvengti tų trumpalaikių politinių išvad, išlaidų? Kai kurie iš jūsų kalbėjote apie dėrybas, kuriomis galima būtų jas sumažinti. Ir kitas dalykas tai yra pasirinkti nuo savos išteklius. Bet jeigu sumažinsite BNP įnašą, tai galbūt būtų vienas iš būdų uh, padaryti tokį pasiūlymą patrauklų nacionaliniu lygiu. Pavyzdžiui, e, mokesčių harmonizavimas kai kuriuose valstybėse narėse irgi galėtų leisti sumažinti tas trumpalaikės palinės išlaidas. Bet jeigu nuo savais ištekliais bus kovojama prieš mokesčių sukčiavimą ir vengimą, tai tuo pat metu irgi galima būtų sumažinti tas e, politinės e, trumpo laikotarpio išlaidas, kitaip tariant. Tai yra būdai, politiniai būdai, kuriant tą rinkinį, jo dizainą, bet reikalingi tie atskiri lygiai tam, kad e, viską vainikuotų sėkmė. Bet kalbant apie vidutinės trukmės laikotarpį ir ilgos, ilgąją perspektyvą, tai labai svarbu sumažinti nacionalinių vyriausybių tas vadinamasias trumpo laikotarpio palinės išlaidas. E, Ačiū, ačiū profesoriau. E, profesorius Andoras jau išėjo. Dabar mes pereisime prie antrosios mūsų klausimų dalies. Mes kalbėsime apie fiskalinį harmonizavimą ir kalbėsime apie mobiliasias mokesčių bazės. Sveikinuosi su Emanuele Menson. Ji yra uh, generalinėme biudžeto direktorate skyriaus vadovė atsakinga už um, pajamų politiką bei kontrolę PVM grindžiamų nuosavų išteklių e, kontrolę. Ji prisijungė 2003 metais prie komisijos, e, dirbo įvairiuose direktoratuose. E, prieš darbą komisijoje ji dirba įvairiuose idėjų kalvės, kredok, studijų ir stebėsenos centre, pragyvenimo standartų stebėsenos centre. Ji taip pat turi daktarą daktaro laipsnį, tad e, ponė Meso žodis suteikiamas jums. Dėkuoju, gerimas pirmininkė. Labą dieną visiems, gerbiame nariai. Labai džiaugiuosi turėtama galimybę atvykti čia ir pristatyti mūsų pasiūlymą. Aš aišku pamėginsiu paaiškinti ryšį su mūsų politika, paaiškinti mūsų pasiūlymo logiką. Manau, kad šiandieną man bus e, lengva tą padaryti, nes dauguma iš jūsų esate susipažinę su dosie. Galbūt tai, ką pasakysiu, jums jau ir žinoma, bet vis tiek norėčiau nuodugniau paaiškinti, kodėl galvojame, kad e, yra svarbu reformuoti nuo savų išteklių sistemą. Noriu paaiškinti, ko siekiame. Ir taip pat nutiesti tiesioginę sąsąją su mūsų pasiūlytų nuo savų išteklių uh, pasiūlymų ir kaip tuo pasiūlymu e, siekiama reaguoti į kai kurias politikos kryptis. Tad e, pradėsiu nuo aplinkybių, paaiškinsiu, kodėl reikalinga reforma, kodėl galvojame, kad e, ją reikėtų pradėti įgyvendinti. Kaip žinia, yra trys nuosavų išteklių kategorijos, kuriomis yra finansuojamas biudžetas 90 procentų. Tai yra muitai, apie 13 procentų es biudžeto. Toliau PVM, grindžiami nuosavį ištekliai. 80-metyje tai buvo numatyta, siekiant suvienodinti PVM valstybėse narėse. Šešiomis direktyvomis tą siekiama padaryti buvo patvirtintomis 77 metais ir toliau BNP nuosavį ištekliai, 88 metų pasiūlymas. Iš pradžių tai buvo nedidelė biudžeto dalis, bet kai kurie jūsų jau paminėjote, dabar ši dalis sudaro 70 procentų es biudžeto. Kokia yra problema? Nepaisant to, kad nuo savų mokesčių sistema veikia puikiai, Bet reikia turėti galvoje subalansuotumą. Skirtingai nei nacionaliniai biudžetai, es biudžetas negali turėti deficito. Dėl to BNP dalis tapo labai svarbi Mes matome, kad muitai, pavyzdžiui, gali varijuoti priklausomai nuo atitinkamų metų, e, taip pat PVM gali skirtis tos e, pajamos, dėl to mes numatėme tą stabilę BNP e, dalį siekiant stabilizuoti biudžetą. Ir kai kurie klausia, tai jeigu viskas taip gerai veikia, es biudžetas subalansuotas kiekvienais metais, tai kam tai keisti? Nes valstybės narės moka atitinkamą BNP dalį tam, kad būtų užtikrinta pusiausvėra es biudžete. Tad e, bus sunku reformuoti šią sistemą. Ir kaip buvo sakoma, paskutinis mėginimas e, buvo 2011 metais. ir visa ta e, reforma ar mėginimas reformuoti baigėsi tik tai Mončio, pono Mončio darbo grupė. Iš esmės yra tos trys uh, sėkmingai naudojamos nuo savų išteklių grupės ir dėl to sunku keisti tą sistemą. Tad buvo aukšto lygio darbo grupė, jau paminėta Mončio grupė ir atitinkamos rekomendacijos, ne, mm, nesakysiu, mm, nes viską jūs žinote, kaip viskas įvyko, buvo tvirtintos rekomendacijos, ataskaitos. Tad kokia logika yra tos reformos? Galime vertinti es biudžetą iš dviejų pusių. Pirmiausiai, jis yra stabilus, sėkmingas, viskas yra gerai. Tad kam keisti? Kam tai keisti? Tai yra teisingas klausimas. Tačiau tuo pat metu keičiasi pasaulis. Mes siekiame modernizuoti išlaidų pusę, padidiname ES pridėtinės vertės e, išlaidas, e, suprantame, kad klimato kaita yra iššūkis ES lygių, aišku, ir globalių lygių. Vidaus rinka yra labai svarbus elementas mūsų diskusijose. Aišku, kad mes leidome pinigų siekdami ją sukurti. Ji yra ES sėkmės stuburas. Neseniai mes paskelbėme įvairių ekonomistų atliktų studijų, kuriuose yra palyginimų įvairių 21-27 metai mes kalbame apie 0,9 procentus nacionalinio įnašo, tai yra mažiau nei vienas procentas nacionalinio e, BNP keliauja į ES biudžetą. Mes matome, kad 6 procentai yra gaunami gražos, taip sakant, BNP atgal į nacionalinį biudžetą. 5 procentai, pavyzdžiui, Vokietijai, Prancūzijai, 15 procentų ir 11, 11 procentų Slovakijai ir kitoms valstybėms. Uh, Tačiau tai nelaikoma privalumu, tai yra tik tai tarsi toksai pozityvus išorės veiksnys, tačiau jisai kiekvieną dieną duoda naudos piliečiams, verslui, ūkiui, bet to nesimato bendrajame, tame grinajame balanse, ar kai mes kalbame apie ES įnašą į, kai kalbame apie nacionalinį įnašą į ES biudžetą. Tad tai yra ta logika, dėl kurios reikėtų keisti nuo savų išteklių sistemą, tam, kad ji būtų susieta su ES prioritetais. Ir jau buvo paminėta šį rytą, kad niekur kitur pasaulyje e, biudžeto pajamų pusė e, nevaidina vaidmens. Tad e, mes numatėme du reformos ramščius. Pirmas tai yra supaprastinimas, nuosavų išteklių sistemos supaprastinimas, nes 30 ar 40 veikimo metų yra nesmulkmena, mes turime galvoti apie tai, ką keisti, tos lengvatos, ar nuolaidos galvojame, kad e, turi būti palaipsniui panaikintos, mes kalbame apie fiksuotas sumas. Taip pat buvo paminėta pono Fernandeso mini lengvatų sistema, ją ja, taip pat reikia keisti. Toliau diversifikavimas nuo savų išteklių siūlome tris kategorijas susijusias su vidaus rinka, žiedinė ekonomika ir klimato kaita. Tai yra pagrindiniai es prioritetai. Čia matote skaitrėje dešinėje diversifikavimą BNP dalis tokiu būdu iš esmės sumažėtų. Dabar trumpa mūsų pastangų apžvalga, susijęjant viską su atskiromis politikos ryptimis. PVM. Dauguma valstybių nori, nori panaikinti e, šią sistemą, nes galvoja, kad jinai yra nepaprastai sudėtinga. Bet e, PVM yra susijęs su vidaus e, e, rinka, užtikrino es biudžeto pajamų stabilumą. Tai yra vienas iš pirmųjų nuosavų išteklių susijęs su fiskaliniu harmonizavimu. Tačiau sistema pasidarė labai sudėtinga, dėl to, kad buvo iš esmės siekiama sažiningumo kiek tik įmanoma daugiau. Tad palyginsiu, kai kuriuose federacinėse valstybėse yra pasidalyjama PVM gaunamomis pajamomis, pavyzdžiui, Vokietijoje. Tačiau nėra kažkokių tai paskaičiavimų. Kodėl? Todėl, kad tas PVM lygis yra vienodas. Tuo tarpu ES, galim, mes matome, kad PVM tarifas skiriasi, jį galima nustatyti laisvai. Dėl to mes turime paskaičiuoti PVM bazę tam, kad galėtumėm numatyti atitinkamą tarifą. Ir tie paskaičiavimai, tie paskaičiavimai kaip tik ir pareikalauja labai kantrių diskusijų, kalbant apie PVM sudėtingumą. Tai ką mes mėginame supaprastinti? Supaprastinti PVM paskaičiavimo bazę, kad, nei, kad tas paskaičiavimas būtų paprastesnis. Mes imame nacionalinės sąskaitas, savo pasiūlyme mėginame eliminuoti kompensacijas, korekcijas, uh, ir priartinti viską prie PVM direktyvos e, reikalavimų. Jeigu PVM direktyva būtų taikoma e, visa pusiškai, be jokių leidžiančių nukrypti nuo, e, nuostatų ir išimčių. Šioje skaitrėje matote dvi dalis su dviem mūsų paskaičiavimo etapais. Pirmoje dalyje, dešinėje, palyginimas. Matome bendrasias įplaukas, matome kitoje dalyje grinasias įplaukas ir praktiškai skirtumų kažkokių didelių nėra. Kitaip tariant, kai atsisakome korekcijų, nėra kažkokių didelių skirtumų ir tai mums reiškia labai didelį supaprastinimą, taip pat ir valstybėms narėms. Toliau, kairėje mes paskaičiuojame vadinamąją tarpinę bazę ir galutinę bazę. Toks yra žargonas, bet tai yra svarbus dalykas komisijai. Ir čia mm, Egzistuoja 25 kompensacijos, kurias e, kontroliuoja komisija. Čia yra tokių ribotų skirtumų. Tad e, pirmas dalykas e, - eliminavos kompensacijas ir korekcijas. Mes iš esmės supaprastiname kontrolės galimybės ir tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Antras, ir tai yra gera žinia, fiskalinės PVM harmonizavimas yra aukšto lygio. Tai yra geras dalykas, galbūt susijęs su PVM apskritai sėkme. Bet siūlome supaprastinimą. Tam, kad užtikrintumėm vientisumą to ryšio tarp nuosavų išteklių ir PVM. Koks konkretus pavyzdys būtų? Kai komisija kontroliuoja PVM, tai organizuoja taksudo, Eurostato ir biudžeto generalinio direktorato bendrasias misijas, nes mes kalbame apie PVM direktyvos taikymą. Tai yra aktualus klausimas, kalbant apie CCTB ir viskalinį harmonizavimą. Kalbėtojo pasteiso ir vidaus rinką. CCTB 18 metų pasiūlymo dalis. Aš paaiškinsiu logiką ir pasakysiu, kad šiuo metu nėra intereso žengti šiuo keliu, tad pernelik ankstyvas toksai kelias. Bet kokia logika? Kaip ir girdėjome pirmoje diskusijų dalyje, iš esmės remtis pasiūlymu, kurį komisija pateikė 16 metais. Mes e, taikytumėm atitinkamą proporciją valstybėms narėms, konsoliduotą bazę. Kodėl, pažvelgus į stambės įmonės, matome, kad jos savo apyvartos e, didžiąją dalį generuoja kitose valstybėse narėse Tad nuosavį ištekliai turėtų būti susijęti su vidaus rinka, kai kalbame apie e, verslo apmokestinimą. Toliau žalėsis apmokestinimas. Mes kalbame apie plastiko apmokestinimą ir ES e prioritetus, mes kalbame apie privalomus ES tikslus, antrinio perdirbimo srityje taikytumėm atitinkamą tarifą plastikui, kuris generuojamas valstybėse narėse. Kokie lūkesčiai Galvojame, kad valstybėms narėms sukursime paskatas pagerinti perdirbimą, tam tikrą prasme buvo suvienodinama valstybėse narėse naudojama metodologija, tam, kad būtų patobulinta statistika, jos naudojimas, tam, kad būtų gairės e, siekiant patobulinti statistinę sistemą, ar tiksliau statistinių duomenų sistemą. Ir kitas yra prekyba taršos leidimais, jau irgi čia paminėta. Tai taip pat yra istorija vainikuota sėkme, es politikos kryptis, kuria siekiama užkirsti ar sustabdyti klimato kaitą, internalizuojant socialinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų sukeltas išlaidas. Mes kalbame apie CO2 mokestį visiems ūkio subjektams, apie aukciono platformą, kuri veikia. Tai yra ES instrumentas. Ko gero, net nereikia jūs įtikinėti dėl to, kodėl numatėme 20 procentų aukciono metu gautų pajamų, kurios galėtų e, keliauti į biudžetą nesunku būtų tą padaryti, kadangi aukciono platforma veikia ir kaip žinia, iš platformos gauti pinigai toliau irgi keliauja į nacionalinius biudžetus, tad tai yra, be kita ko, ES sukūriamos pridėtinės vertės atspindys. Tad uh, Tokia būtų logika susijusi su atskiramis nuosavų išteklių kategorijomis, o dabar ke, tokių keletą palyginimų. Dešinėje mm, nereikėtų pirmiausiai susitelkti ties ES biudžeto dydžių. Tiesiog pasakysiu, kad ES biudžeto nereikėtų laikyti ar matyti kažkaip izoliuotai, nes visuomet yra ryšys. Kai dirbau Ekfine, Ten nebuvo nemokamų pietų. Tai yra tiesa. Ir ES negali būti matomas kažkaip izoliuotai atskirai nuo piliečių, nacionalinio biudžeto. Pavyzdžiui, pažvelgus į federalinės sistemas, matysite, kad struktūra yra panaši tarp nacionalinės, tiksliau, tarp centrinės valdžios ir e, uh, federaliniu biudžetu. Dauguma biudžetų yra finansuojami socialinių draudimų mokesčiais, mes kalbame apie pelno mokestį, verslo mokamus mokesčius, aplinkos mokesčius. Tad mes matome tam tikrą tą tokį ryšį, tą panašumą tarp centrinės valdžios biudžeto ir federalinių biudžetų. Toliau kairėje matote nuo savų išteklių diversifikavimą. Juo mes užtikrintumėm fiskalinį dėrėjimą tarp atskirų biudžetų, lyginant su es biudžeto struktūra. Bet tai ne tik susijęs su biudžeto struktūros klausimu, tai yra susiję ir su nacionalinė e, ūkio raida, įvairiomis es politikos kryptimis ir prioritetais nes, kaip žinia, tai skiriasi priklausomai nuo ekonominės e, raidos, nuo to, kaip e, seksis ekonomikoms e, transformuotis, perinant prie žaliosios ekonomikos. Tad nuosaviai ištekliai reiškia, kad pajamų pusė yra įtvirtinama ES, susijęjant ją su kitais parametrais, kurie yra svarbus nacionalinėje pusėje. Bet BNP vis dar figuruoja, nes reformuojant nuo savus išteklius nereikia to suprasti, kad mes atsisakome e, BNP Nusavi ištekliai, ta sistema veikia gerai, nes, kaip jau minėjau, įvedus BNP dalį yra užtikrinamas tas balansas. Tad mes BNP paliekame, nes, pavyzdžiui, žvelgdami į nuosavų išteklių krepšelį, matote tą raudoną stulpelį ir matote, kad faktiškai Matote, kad nuo 2005 metų, e, jeigu būtų e, diversifikuojami šaltiniai, e, BNP įnašai būtų buvę mažesni ir nuosavų išteklių diversifikavimas prisideda prie cikliškumo nacionalinių ekonomikos sistemų ir tokiu būdu galima uh, maksimalizuoti solidarumą per nuosavų išteklių sistemą. Mes tą ir išlaikome, išlaikome e, vientisumą šios sistemos. Baigdama noriu pasakyti, kad mes nesiūlome kažkokios revoliucijos, revoliucinių pokyčių, tai būtų tik tai modernizavimas, uh, tam, kad ES biudžeto įplaukų pusė prisidėtų prie ES biudžeto, ES politikos priemonių gyvendinimo ir kad e, dėrėtų labiau ši sistema su nacionalinėmis ekonomikomis. Šiandien ryte e, išklausiau ekspertų, komisija visuomet e, yra pasisakiusi už norą būti atvirai, ieškoti naujų galimybių. Ir Aš taip pat manau, kad mes galime sutikti visi su tuo, kad vieno ar dviejų tipų nauji ištekliai būtų labai puikus žingsnis į priekį rimtas, nes paskutinis e, atsirado išteklius pagal nuosavų išteklių sistemą 88 metais. Dabar Piteris Palašas, e, Slovakijos nuolatinės atstovybės skiriaus vadovas, atstovės prie Europos Sąjungos. Jis mm, yra, dirba finansinių paslaugų, finansinio stabilumo srityje ekonomikos klausimais, mokesčių, Europos Sąjungos biudžeto klausimais, e, taip pat užsijima daugiametę finansinę programą, sanglaudos fondais. Jis e, laikinai eina pavaduoja finansų ministrą Slovakijos, e, Eurogrupėje sustikimuose ir gilinasi daugiausiai į finansų paslaugas. Prašom, žodis jums, ponė Paluš. Gerbimas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, svečiai. Labai ačiū pirmininkė ir už jūsų pristatymą, norėčiau e, suskirstyti į dvi dalis savo pasisakymą. Pirmiausiai, kalbėsiu apie tarybos poziciją e, Slovakijos Respublikos, mano nuomonę išsakysiu asmeninę dėl nuosavų išteklių ir taip pat kalbėsiu apie e, fiskalinės politikos derinimą, harmonizavimą. Antrojo dalyje norėčiau suformuoluoti keturias pagrindinės mintis, kurios, mano nuomonė, yra sėkmės garantas šios srityje. Pirmiausia, taryba mūsų pusė. Kai jūs tikriau, kaip jūs tikriausiai žinote, taryba yra gana susiskaidžiusi šiuo klausimu. Maždaug septynios valstybės narės yra atviros diskusijos, diskusijoms apie galimus naujus nuosavus išteklius Kai kurios valstybės narės jau taip pat e, link, link juda šią linkmę. Tačiau noriu pasakyti, kad dauguma valstybių narių e, gana griežtai nusistačiusios prieš e, nuo savo išteklių įvedimą ir palaiko įnašus pagristus bendromis nacionalinėmis pajamomis. Fiskalinis derinimas Apie tai vyksta darybos dis, tary, tai diskusijos taryboje ir mes turime išsiaiškinti, kaip apibrėžime fiskalinės politikos harmonizavimą, dernimą. Mintis yra pakeisti dabartinę balsavimo procedūrą, pereiti nuo vienbalsiškumo prie kvalifikuotos balsų daugumos, kaip ir ir e, taryboje e, vis nėra labai dėlio palaikymo e, šiam pasiūlymui, nes bijomasi mokesnio suverenumo praradimui ir tai susiję yra su Europos sąjunga kaip e, politinė sąjunga. Ir e, nežinau, ar taryba pajudės, tačiau, kaip žinia, komisijos pirmininkė ponia von der Leyen pradėjo konsultacijas apie, paskelbė konsultacijas dėl Europos ateities, prasidės greitos konsultacijos, baigs po dviejų metų, pirmininkaujant Prancūzijai ir a, tikiuosi, kad mes jau turėsime iki baigiantis toms e, daryboms, diskusijoms sutarimą dėl DFP. Aš ėjau pro Belemont e, pastatą, mačiau šūkį ES siekia daugiau ant to pastato e, parašyta, iškelta, tai tikėkime, kad e, lyderiai Berlemonte taip pat užsimos daugiau plačiau. Fiskalinis harmonizavimas galimybę papildomų mokesčių sričių. Manau, kad e, taryboje pasiūlymai bus svarstomi. Ir per pastarosius ketverius metus mes sutarėme dėl uh, daugiau negu 30 teisėkros pasiūlymų mokesčių srityje. Galiu pasakyti, kad tai labai sėkmingas dalykas, kur kas daugiau suderinome pasiūlymų, pritarėme jiems negu per pastaruosius 15 metų. Taigi poslinkiai gana pozityvus, nors vienbalsiškumas e, e, ir tai rodo, kad net ir vienbalsiškumas taryboje veikia balsuojant dėl mokesnių dalykų. Mano šalies pozicija Mes esame tarptų septynių valstybių narių, kurios yra atviros diskusijoms e, dėl nuosavų išteklių, pirmiausia, aplinkos srityje. Kodėl mes manome, kad tai yra svarbu? Kodėl turėtų atsirasti naujų nuosavų išteklių? Pirmiausiai dėl diversifikavimo ir dėl to, kad reikia stabilizuoti šaltinius ES biudžeto. Profesorius Sandoras labai gerai viską paaiškino, taigi nenorėčiau prie to grįžti ir plėstis. Aplinkos srityje, ką matome? Vis e, stiprėja konsensusas arba atsiranda vis didesnis sutarimas visuomenė e, valstybės narise dėl to, kad reikia imtis veikti ir veikti daugiau, stabdant klimato kaitą, apsaugant aplinką. Turime, mano nuomonė, ypatingą mm, galimybę pasinaudoti mokesčiais. Ir aš kaip ekonomistas noriu pasakyti, kad mokesčiai yra veiksmingiausias būdas keičiant žmonių ar verslo elgesį. Dėl to neturėtume prarasti galimybių vesti mokestį S lygmenių. Emanuelis e, pateikė keletą pavyzdžių, keletą idėjų ir aš e, visiškai sutariu, kad e, pakuotės plastiko neperdirbamos galėtų būti apmokestinamos CO2 mokestis pasienio ETS, taip pat ar tam tikra dalis galėtų pakliūti į galutinį rinkinį nuo savo išteklių. Dėl fiskalinio derinimo pradžioje e, mes, e, noriu pasakyti, kad mes laikomės atsargaus požiūrį, mes prieš balsavimo procedūros keitimą, nes e, gali atsirasti laimėtojų ir pralaimėtojų tarp valstybių narių vedus naujus mokesčius, o balsavimo procedūros keitimas gali sukurti situaciją, kai mažos valstybės narės priklausys nuo didžiųjų. Bet jeigu kalbėsime apie mokesčių derinimą, e, ekonomikos sritis, kurios kol kas nepakliūva, į šias pastangas e, galime apie tai kalbėti, esame atviri, o dėl aplinkos. E, aš jau sakiau, kad gali būti nemažai naudos, o netiesioginio apmokestimo srityje europiniai mokesčiai gali būti naudojami kaip šaltinis Europos biudžeto lėšų. Jau kai kas e, minėjo finansinių sandorių mokestį, taip pat e, skaitmeninis mokestis arba kartais vadinamas GAFA mokesčių siūloma mm, taikyti mokestį nuo apyvartos, tai yra netiesioginis mokestis, kuris, kurio įplaukos keliautų į ES biudžetą. Aš asmeniškai esu tikras, kad nauji nuosavai ištekliai būtų naudingi ES ir kokia yra pagrindinė priežastis to keletą kartų jau buvo e, minėta į šiandieną. E, tai e, būtų galima, tai yra galimybė padidinti išlaidas. Mes galėtume galvoti apie tai, kaip formuoti verslo ir piliečių elgesį tais e, nuosavais ištekliais ir mokesčiais. Tai yra puikiai galimybė. Taip pat aviacijos mokestis gali būti ES biudžeto šaltinis lėšų. Ir e, jeigu būtų įvesti, dėktos naujovės, tada, pavyzdžiui, būtų skatinama mm, ekologiškesnis transportas, e, būtų mažinamos CO2 emisijos ir tai yra tarp mūsų pagrindinių prioritetų. Ir dar norėčiau paminėti du aspektus, kurie yra labai svarbus ir mano nuomonė, jeigu mes galėtume užsitikrinti ES masto aviacijos mokestį, tai būtų geras išteklius biudžetui, bet kai kurios, kai kurios šalys, Slovakija, pavyzdžiui, naudojasi kitų šalių e, oro uostais e, ir būtų labai sunku mums sutikti su tuo ir mes turėtume e, galvoti, kaip mes galėtume rasti išeitį. Aviacija yra to, tas sėtis, kur galime siekti daugiau. Kitos šalys, Malta, Kipras, e, labiau priklausomos negu kitos valstybės narės nuo aviacijos ir e, mutualizavimas, solidarumas e, būtų geras dalykas ir tokiu būdu ES biudžetas galbūt galėtų įtikinti ir kitas valstybės narės žengti šio keliu. Fiskalinis derinimas. Aš asmeniškai suprantu, kokie žmonių yra argumentai tų, kurie palaiko dabartinę padėtį. Aš kaip ekonomistas matau tam tikros naudos e, mokestinio, mokestinės konkurencijas tarp valstybių narių, bet galiu pasakyti, kad mano šali e, nesinaudoja konkurenciniais privalumais šiuo metu. E, antra mano pasisakymo dalis. Norėčiau dabar išsakyti keturias tokias mintis kurios, mano nuomonė, galėtų mums padėti sėkmingai kalbėti apie naujus galimus nuosaus išteklius. Ir paskui persiu prie klausimų. klausimų. Ar reikia naujų išteklių? Nuosau taip. Tie ištekliai yra naudingi ir būtini. Ar reikia e, pakankamai fiskalinio derinimo aukšto lygio. Mano nuomonė ne, mes neturėtume šiuo metu siekti politinės sąjungos, ES kaip politinės sąjungos, galbūt per e, kitą e, dešimtmetį e, reikia keisti požiūrius, mąstysenas kad tai galėtų vykti. Trečias dalykas, ar reikia užtikrinti sinergijas. Tai ta žodis yra klausimo pavadinime. Mano klausimas būtų nesėti du dalykus. Mano nuomonė, kad būtų netgi kontraproduktyvu. Tai pakenktų mūsų siekiui e, užsitikrinti tikrus nuosaus išteklius. Ir aš netgi norėčiau paprašyti nenaudoti nuo savų išteklių kaip e, tolesnio fiskalinio harmoniz derinimo, harmonizavimo priemonės. Ir dar, kas labai svarbu, piliečių požiūris, klausimas legitimumo. Mes neturėtume pamiršti, ką galvoja eiliniai piliečiai. Populistiniai judėjimai ES e, gali užsitikrinti e, naują ginklą, sakyti, kad ES atima iš valstybių narių mokestinį suverenumą. Taigi, manau, kad nereikia sieti diskusijų apie e, nuosavus išteklius su fiskaliniu harmonizavimu. Taip pat ir su ES dydžiu nereikėtų siek, sieti išteklių. Mano nuomonė, e, E, ne bendrą mm, apimtį reikia didinti, bet pakeisti siekti nuosavais ištekliais e, BNP pagristus įnašus. E, nuosavi ištekliai yra pernelik svarbus, kad juos galėtume naudoti kaip pakaitalą kitų politikos priemonių. Manau, kad mes turėtume, turime galim padaryti kur kas daugiau su ta, tomis pačiomis lėšų apimtimis, jų vis tiek turime ribotai. Ir e, žinau, kad kaip ekonomistas, kad turime ribotas galimybės Europoje, bet e, turime e, pagalvoti, kaip panaudoti ES įplaukų pusę, kad galėtume formuoti savo politiką. Uh, MEPs, Mr. Andresen. Dėkuoju, ponas Vandelėsin Andersen. Dėkuoju, aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Your mic, your mic. Įsijunkite mikrofoną, prašom. Sorry, I'm... Atsiprašau, galbūt taip garsiai, kad tikėjausi, kad jūs virš taip mane išgirsite. Aš turiu Jums klausimą. Ir mano klausimas yra susijęs ne tiek su tuo turiniu, to, ką Jūs sakėte, bet su, da, da, su tvarkarašiu. Jūs sakėte, kad pateikėsite pasiūlymą 21 metais, bet šiuo metu jau prasidėjo diskusija apie tai, nes Europos komisijos pirinkė von der Leyen padarė labai garsių, svarbių viešųjų pareiškimų šiais klausimai, tačiau jos partija Vokietijoje jau prieštarauja tiems pareiškimams, nepritarė jiems. Bet ir iš esmės, man atrodo, kad 2021 metai būtų per vėlų. Nes jei mes norime pažangos, jei mes norime e, įvesti pasienio anglės dvideginio mokestį, mes turime pradėti dirbti nedelsdami. Negalime laukti 21 metų. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, Ar aš teisingai supratau, kad iš tikrųjų ketinate pateikti pasiūlymą tik 21 metais, ar jau ką nors galėsite mums pasiūlyti dar tol, kol vyksta diskusijos ir dėrybos dėl daugiametės finansinės programos? Pirmininkas, aš norėčiau Jūs perspėti, kad vertėjai dirbs, baigs darbą 12 val. 10 minučių. Po to dirbsime be vertimo. Pone Aje, dėkoju, pone Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už jų prezentacijas. Noriu pasakyti vieną pastabą ir po to ponui Palius užduosiu klausimą. Pastaba štai tokia. Jūs kalbėjote apie tai vidaus rinka yra labai naudinga valstybėms narėms. Aš galiu tik apgailėstauti, kad jei aš gerai supratau, pradėjus dirbti čia Europos parlamente, kad sunku yra gauti informaciją iš e, komisijos. Ir kartais ta informacija tai yra strateginio pobūdžio ir ji gali padėti skleisti informaciją apie tai, kodėl vidaus rinka yra naudinga. Ir mes tam tikrus duomenės gavome tik tai praeitų metų pabaigoje, todėl kad vienas Vokietijos laikraštis E, parašė straipsnį, kuriame pasipiktino pono Oettingerio veikla ir būtent e, to straipsnio dėka mes gavome da, mums reikalingą informaciją. Jei mes turėtume da, daugiau informacijos, nes jūs turite tą informaciją, jūs turite tos duomenys. Ir da, jie gali paveikti europiečių nuomonę apie ES. Ir būtų gerai, jei jūs galėtumėt pasidalinti šią informaciją su mumis, e, nes mes e, turime vienodą poziciją tais klausimais, e, apie kuriuos šiandien kalbame. Toliau mano klausimas. PVM sistemos supaprastinimas. PVM išteklių supaprastinimas. Kaip komisija reaguoja tarybos uh, nuomonę, kad reikėtų atsisakyti PVM e, pagristų nuosavų išteklių. Žinome, kad tokia pozicija egzistuoja ir mes nerimaujame dėl to Europos parlamente. Ir ar jūs e, e, svarstote apie galimybę kaip nors kompensuoti tuos PVM pagristus nuosavus išteklius, jeigu jų bus atsisakyta? Mes tengiamės įtikinti e, valstybės narės taryboje da, pasistumėti diskusijas apie nuosavus išteklius į priekį. Ką jūs darysite tam, kad įtikintumėt savo kolegas ir kit, tai yra kitas valstybės narės, kad jos pakeistų savo nuomonę? Kaip jūs galėtumėt padėti mums Europos parlamentui e, pakeisti jų nuomonę ir dėl e, darybų tvarkarašio, ir dėl lėšų? Ponas Fernandes. Aš paprieštarausiu savo bendra pranešėjai. Nereikėtų dabar viešai kalbėti apie tai, kodėl, kaip mes ketiname atremti tarybos argumentus, nes šis posėdis yra viešas, taryba jo pasiklausys ir po to sugalvos naujų argumentų. Uh, Aš jūs suprantate, kad da, da, reikia gal šiek tiek ir da, a, tokio teigiamo, optimistiško požiūrio šiuose darybose. Aš norėčiau jūsų paklausti. Kodėl vas, e, yra valstybių narių, kurios nori atsisakyti PVM pagristų nuošavų išteklių? Kodėl aš nesuprantu? PVM yra tas e, išteklius, kuris padeda mums išvengti dargybės problemų, jis yra susijęs su vidaus rinka. Ir taip pat e, PVM padeda mums užkirsti kelią sukčiavimui. Todėl aš nesuprantu, kodėl valstybės narės gali norėti prašyti atsisakyti šių išteklių. Nes akivaizdu, kad toks sprendimas e, tik tai paskatins e, mokesčių vengimą, sukčiavimą. Kokie yra jų argumentai? Dar vienas dalykas ir beje dar vienas prieštaravimas. Valstybės narės nenori atsisakyti gražinamosios išmokos. Bet e, juk tai kelia grėsmę skaidrumui ir toks gal provokuojantis klausimas. Komisija gina nuosavus išteklius, kaip ir Europos parlamentas. Bet e, da, bent jau jūs taip teigiate, tačiau mes to nematome iš jūsų pasiūlymų. Ir net nereikia kalbėti apie kažkokius toli siekiančius siekius, kažkokias ambicijas, tik labai eina apie būtiniausius poreikius. Ir toliau da, tvarkaraštis. Mes žinome, kad taryba turi priimti sprendimą vien balsiai, todėl diskusijos a, gali užsitęsti labai ilgai. Tačiau mums reikia, kad daugiametė finansinė programa pradėtų galioti nuo 2021 metų pradžios. Ir mes norime reformuoti nuosavų išteklių sistemą, nes be tos sistemos mes neturėsime daugiametės finansinės programos. Ar taryba tai supranta ir ar jie ketina mums padėti spręsti šį prieštaravimą? Dėkuoju. Toliau, ponė Markės. Dėkuoju, ponė e, Pirinkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų svečiams. Nelab, ne viską supratau pirmojo prezentacijoje. Pasakysiu tik tai, kad e, tvarkaraštis šio klausimas yra susijęs su klausimu, kurį uždaviau ankstesniems mūsų svečiams. Uh, Bet aš turiu dar vieną klausimą. Johannesas Hanas e, vakar šioje salėje mums pasakė, kad komisijoje yra įvairių minčių apie naujus nuosavus išteklius. Čia jo yra žodžiai beje. Turi, dėl aš norėčiau jūsų paklausti, gal jūs galėtumėte mums ką nors apie tai pasakyti. Ir aš norėčiau jūsų taip pat paklausti, o, o, dėl kokių nuosavų išteklių komisija šiuo metu rengia teisėkuros pasiūlymus. Dėkuoju. Bien, merci pour toutes ces questions. Dėkoju Jums už visus uh, uh, klausimus. Aš atsiprašau, jeigu Jūs ne viską supratote, aš galiu Jums pateikti daugiau informacijos. Jūs suprantate, kad sistema yra labai sudėtinga. De ir aš pabandžiau viską paaiškinti paprastai, bet iš tikrųjų tai nėra lengva tai daryti. Sunku yra paprastai kalbėti apie tokius dalykus kaip nuosavus išteklius. Taigi aš sugrįšiu prie to, apie ką kalbėjau. Pasienio anglės dvideginio mokestis. Čia aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad Šiuo metu yra de, uh, uh, rengiamas pasiūlymas, atsižvelgiant į ponios von der Leyen pareiškimą. Šiuo metu vyksta techninio pobūdžio darbas. Uh, Ir e, dar ne, neprasidėjo viešosios konsultacijos, dar nėra paskelbta viešai apie tai informacija, todėl būtų šiuo metu per anksti jums daugiau informacijos apie tai pateikti. Taip, aš suprantu, jūsų klausimas buvo labiau susijęs su tvarkarašiu. Jūs sakėte, kad e, per vėlai ketinam bus pateiktas pasiūlymas. Ir taip, iš tikrųjų, mes norime, kad e, susitarimas būtų pasiektas kuo skubiau. Tačiau šiuo metu mes e, dar negalime nieko pasakyti. Mes tikimės, kad e, per šiuos metus mums pavyks susitarti dėl daugiametės finansinės programos ir jei da, sienos anglės dvideginio mokestis bus susijęs su ETL sistema, Gal galima būtų kažkaip pagalvoti tai, tai, iš, iš tikrųjų apie tai, kaip susijęti tai, ATL sistemą ir tą pasienio anglės dvideginio mokestį. Toliau PVM mokestis. Taip yra valstybių, kurios nori to atsisakyti ir aš nežinau, ar a, galiu optimistiškai vertinti padėtį, nors optimizmo tikrai labai reikia, bet mes iš techninių diskusijų supratome, kad taip. A, dauguma valstybių narių nori atsisakyti PVM išteklių, bet kelios valstybės taip pat parodo, kad jos būtų pasiruošusios nagrinėti ir mūsų pateiktą dabartinį sistemos supaprastinimo pasiūlymą. Dabar nesigilinsiu tą pasiūlymą. Ir kai kurioms valstybės narėms tas pasiūlymas nelabai tiko. Ir kai kurios valstybės narės išsakė savo susirūpinimą ir mes pateikime todėl naują paprastinimo metodą. Štai tokia dabartinė yra situacija. Mes e, da, e, džiaugiamės, taip galima būtų pasakyti, dėl to, kad viena iš dviejų, vienam iš dviejų pasiūlymų bent jau buvo, buvo pritarta kaip svarstytinam variantui. Ir taryboje da, turėtų vykti diskusijos apie tai. Ir šiuo metu mes nerengėme jokios atsarginės taktikos. PVM grįsti e, e, ištekliai yra istoriniai ištekliai, e, kurie pasiteisino. Galvo, vertinate tai net iš dviejų perspektyvų. Ta, tai yra ta ištekliai susijęs su vidaus rinka, bet kadangi tai yra nuosavi ištekliai, jį taip pat skatina ir a, mokesčių a, harmonizavimą. Ir mūsų pasiūlyta metodologija atsižvelgia į šios du privalumus ir da, kol kas valstybės narės nagrinėja tuos pasiūlymus vidaus rinką. Iš tikrųjų, ne, nežinau, ne, negalėčiau iš tikrųjų tuo klausimu nieko jums pasakyti. kiek mes galime, mes um, remiame techninės diskusijas, Ir pastaraisiais mėnesiais e, mes atlikome mums e, pavestas e, funkcijas techninių lygmenių ir dalyvaujame techninio pobūdžio susitikimuose. Ir, ir toliau šitaip ir elgsimės. Ponas Hanas iš tikrųjų pasakė, kad mes turime įvairių minčių ir aš kaip padalinio vadovė turiu užtikrinti, kad mano darbuotojai nagrinėtų visas įmanomas mintis ir galimybės, nepriklausomai nuo politinės e, e, pozicijos. Ir tai taip pat parodo, kodėl, e, taip dar kartą paaiškina, kodėl aš sakau, kad mums reikia, bent jau dirbant techninių lygmenių, da, išlaikyti da, optimizmą. Ir mes be abejo dirbdami atsižvelgsime į naują tikrovę, tai yra į žalį kursą. Uh, ir e, pasiūlymą dėl ATL, ir da, e, į pasiūlymą dėl, dėl, dėl e, pasienio CO2 mokesčio, dėl da, bendros pelno mokesčio bazės dėl vidaus rinkos, kažkokios rinkliavos. Taigi nagrinėjame visus pasiūlymus. Ponas Palas, ačiū pirmininkė. Naudodamasis progą taip pat norėčiau padėkoti bendra pranešėjams už atliktą darbą prie šios svarbios temos visai ES. Keletas tokių trumpų pastebėjimų dėl pasienio CO2 koregavimo. Man atrodo, kad panašios pozicijos laikomės kaip ir parlamente. Yra valstybių narių, kurios yra atviros šioms diskusijoms ir tų šalių skaičius auga. Kuo daugiau tų šalių bus, tuo greičiau galėsime pradėti kalbėtis apie tai dėl PVM grindžiamų įnašų. Kai kurios valstybės narės galvoja, kad šita sistema yra pernelyg sudėtinga ir man atrodo, kad tą jau paaiškina Emanuel. Bet svarbiausias dalykas yra klausimas, kurį uždavė Valerija. Kaip įtikinti valstybės narės, kurios, e, kurių pozicija tokia labai nutolusi ir skiriasi, kalbant apie nuosavus išteklius. Profesorius Maduro paminėjo tą klausimą susijusiu su trumpo laiko tarp politinėmis išlaidomis ar politinė kaina. Tai yra jau nacionalinių vyriausybių lygmuo. Ir antras dalykas, tas didžiausia susirūpinimą keliantis klausimas vyriausybėms. Tai yra kontrolės praradimas mokesčių politikos rytyje. Tai yra puikiai žinoma. O ką aš norėčiau sužinoti, ir tą galiu pateikti kaip atvirą klausimą jums taip pat, gerbiami parlamento nariai. Jeigu kalbame apie naujus nuosavus išteklius ir jeigu siekiame ES biudžeto stabilizavimo tikslo, diversifikavimo ES išteklių biudžete, jeigu norime geresnės pajamų pusės struktūros es politikos kryptyse, o galbūt kažko dar kito. Galbūt padidinti biudžeto apimti, galbūt nu, daugiau fiskalinio harmonizavimo, galbūt to, toks klausimas. Jeigu atsakymas yra, kad siekiame daryti žingsnį, siekdami pajamų pusėje pakeisti struktūrą, įgyvendiname politikos kryptis, tai tuomet sakyčiau, kad taip. Ačiū visiems už puikius pasisakymus, puikius pristatymus, komentarus. Dėkojame parlamentarams už jų indėlį į šią diskusiją. Man atrodo, kad e, išgirdome labai vertingų įvairių argumentų, kurie mums leis našiai